Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues from the national parliaments, national governments. Labą dieną, ponios ir ponai, gerbiami nacionalinių parlamentų kolegos. Ponios ir ponai, noriu pasveikinti jūs visus, tai labai svarbus susitikimas. Jau dviejai metai vyksta šis procesas, iš pradžių nacionaliniai parlamentai didelio susidomėjimo nerodė. O dabar mes esame labai laimingi, kad jūs atvykote. Mes turime 11 nacionalinių parlamentų atstovus. E, tai Suomijos, Švedijos, Kroatijos, Belgijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos, Italijos atstovai, turim dėja Islandijos atstovas negalėjo atvykti ir Lenkijos atstovas mm, negalėjo atvykti, bet mes turime daug dalyvių, turime e, Maltos, Niderlandų, Kipro nuolatinius atstovus. Sveikiname visus jūs, mes labai džiaugiamės šią galimybę pasikeisti nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais. Tai mums yra labai svarbu, kadangi uh, biudžeto kontrolės komitetas kontroliuoja 80 procentų išlaidų pasidalyto valdymo srityje ir tie klausimai yra aktualūs tiek jums, tiek mums, tad labai svarbu, kad mes galime pasikeisti informaciją, pasikeisti nuomonėmis. Mums labai svarbu palaikyti glaudų bendradarbiavimą mm, su nacionaliniais parlamentais turime ir pona Lazarų iš Europos audito rūmų Labai svarbu yra, aišku, taisyti visų biudžeto eilučių e, klaidas, netitikimus. Turime pana Johimą Celerį, kuris yra mūsų parlamento pranešėjas komisijos biudžeto e, įvykdymo patvirtinimo klausimų. Sveikiname ir jį, sveikiname kitus atstovus labai svarbu iš tikrųjų, kad e, užtikrintumėm savo darbu, jog lėšos būtų tinkamai panaudotos, kad būtų užtikrintas testinumas ir kontrolė. Dar kažką noriu pasveikinti jūs visus, noriu pasveikinti ir Europos komisijos atstovus iš Agri ir Regi ir biudžeto e, generalinių direktoratų. Sveikinu visus, labai džiugu, kad jūs galėjote atvykti į mūsų posėdį. Ir dabar suteiksiu žodį 2015 metų mm, komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešėjui. Tiesa, noriu pasakyti, kad štai E, šį, štai tokį lapą išplatinsime jums. Jeigu kas norėsite pasisakyti, prašom užsirašyti, tada žinosime pasisakančių sąrašą. Taigi, prašom. Žodis Vanceler. Ačiū. Pirmininkė, noriu pasveikinti poną Lazarų, noriu pasveikinti nacionalinių regioninių parlamentų atstovus. Man labai džiugu, kad jūs dalyvaujate šiame sutikime, kadangi bendradarbiavimas tarp Europos parlamento narių ir nacionalinių bei regioninių parlamentų narių yra nepaprastai svarbus. Mes labai remiame šį bendarbiavimą, mes labai remiame regioninę politiką. Yra nepaprastai svarbu, kad mes glaudžiai dirbtumėm visi iš vien, kad pasiektumėm užsibrieštų tikslų. Mm, ir reikia nepamiršti, kad Dabar pergyvename labai svarbu ES gyvavimo etapą yra daug įvairių finansinių galimybių, bet lygiai taip pat yra ir daug įvairių iššūkių ir sunkumų. Aš tą siečiau ne vien tik tai su 2015 metų biudžeto įvykdymu, tai aišku buvo e, ypatingi atvejai e, metai, kadangi tai buvo mm, pirmi nuo finansinio laiko tarp metai, bet to tai buvo ir pirmi metai, kuomet šis komitetas pradėjo vykti mm, pilnas kompetencijas, pilną atsakomybę gavo šią srityje. Ir uh, biudžeto įvykdymo patvirtinimas dabar e, e, tampa vis svarbesniu aspektu bendrose diskusijose Europos parlamente bendrai ir, ir šiais metais, ir 2017 metais tai bus taip pat, 2016 2015 metais pradėjome biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, 16 metais ją tęsime ir 17 metai bus mm, tokie metai, žinoma, kuomet e, vyks dar intensyvesnės diskusijos šiais klausimais. Valstybių narių e, indėliai, visą tai, kaip, e, kaip, kaip tai atsispindi jūsų uh, Mm, biudžetuose yra labai svarbu, tai labai svarbu Europos mokesčių mokėtojui. Mm, žinoma, vykdym, vykdymas yra mm, vykdančiosios valdžios prerogatyva nacionalinių ir regioninių lygmenių. Žinoma, nacionaliniai regioniniai biudžetai čia yra svarbus. Uh, ir e, be abejonių, e, juk mes sėdime visi vienoje valtyje, taigi bendarbiavimas su Europos parlamentu yra labai svarbus. 80 procentų ES biudžeto e, surinkto į ES biudžetą keliauja atgal į valstybės narės per regionę, per žemės ūkio politiką, e, per struktūrinius fondus, anglaudos politiką ir panašiai. Žinoma, visa tai yra finansuojama iš centrinio ES biudžeto ir 80 procentų to biudžeto lėšo sugrįžta atgal į valstybės narės. Tad labai svarbu kalbėti apie valstybių narių įsisavinimo pajėgumus, gebėjimus tas lėšas panaudoti. Labai svarbu, kad ES bendrieji tikslai būtų gyvendinti ir e, be jokių abejonių tai atsiriame į jūsų e, biudžeto panaudojimo gebėjimus. Reikia nepamiršti, aišku, ir e, tikslų siekimo sunkumų ar problemų dažnai tai sėtina su biurokratija. Mes siekime sumažinti biurokratijos lygį, ypač e, regionių lygmenių, tai yra nepaprastai svarbu tam, kad tie, kas įgyvendina projektus, galėtų kaip galima greičiau pereiti prie tikro darbo, tam, kad būtų galima lėšas panaudoti sparčiai ir optimaliai. Žinoma, mes norime nepamiršti ir kontrolės, juk norime lygiai taip pat gerai ir tikrinti ir kontroliuoti lėšų panaudojimą. Tas yra nepaprastai svarbu biudžeto kontrolės komitetui. Todėl mes turime pažiūrėti, ką valstybės narės uh, Mm, padarė, kokių rezultatų pasiekė nacionalinių, regioninių lėgminių. Čia ir audito, Europos audito rūmų vaidmuo yra paminėtinas, kadangi jis yra nepaprastai svarbus, vertinant įvairias kliūtis, vertinant problemas. Aš labai tikiuosi, kad šios diskusijos labai smarkiai prisidės prie mūsų bendrų tikslų siekimo ir jos bus labai svarbios. Tie, kas dirbate regionių lygmenių, žinoma, atliekate labai svarbų darbą, lygiai taip pat kaip ir mes, tai jūs esate mūsų broliai ir seserys regionių lygmenių. Mes susirinkome tam, kad aptartumėm tai, kas aktualiausia visiems mums, jums ir mums, kad išgirstumėm iš jūsų, kas mm, jūsų nacionalinio regioninių lygmenių yra svarbu, kas, kokie yra sunkumai, kokios yra problemos, kaip mm, vyksta mm, ES lėšų įsisavinimas ir kas dabar yra svarbiausia. Ačiū, o dabar pradedame Pirmasis prelegentas bus Europos audito rūmų narys, ponas Lazaru. Maram čia. Ačiū, pirmininkė. Ponas Zelė, 2016 biudžeto patvirtinimo pranešėjas, gerbimieji Europos parlamento nariai. Aš pradėsiu pirmiausia nuo to, kad padėkosiu komiteto pirmininkai už tai, kad pakvietė mus dalyvauti šiame tarparlamentinėme susitikime. Man visada yra didelė garbė dalyvauti biudžeto patvirtinimo komiteto diskusijose. Ir šį kartą jos vyksta dalyvaujant um, tikrai garbiems svečiams iš nacionalinių parlamentų ir kitų nacionalinių institucijų. Kadangi tai yra pirmoji iš trijų sesijų, trijų diskusijų dalių, o aš pasisakysiu visose dalyse, tai aš labai trumpai pristatysiu Europos auditorumus. rūmus Auditorumai tai yra ES išorinis auditorius ir ES finansų sergėtojas. ES auditorumai um, nepriima sprendimų dėl e, biudžeto klausimų, bet mes um, teikiame atitinkamas ataskaitas ir padedame Europos parlamentui ir tarybai vykdyti kontrolės funkcijas susijusios su biudžeto gyventinimo. Viena iš ataskaitų yra metinė ES sąskaito ataskaita, kurioje skelbė mūsų nuomonė dėl ES sąskaitų patikimumo ir sandorių tinkamumo. Aš esu penktųjų rūmų dekanas kurie dirba su finansavimu ir ES administravimu ir mes esame atsakingi už metinę ataskaitą. Pirmoje sesijoje bus kalbama apie ES ir valstybių narių administracijų bendradarbiavimo modelį. E, mes kalbėsime apie ilgalaikius e, tikslus auditorumų. Tai ko siekia Europos audito rūmai ir ko toliau siekia, kad padarytų mokėjimus paprastesnius. ES 2016 biudžetas apie 140 milijardų eurų. 16 metų biudžetas yra trečias, trečiųjų metų biudžetas iš dabartinės daugiametės finansinės programos 14-20 metų ir biudžete yra numatytos e, keletas sričių ir daugiametės e, išlaidų kategorijos. Valstybės narės e, dalyvauja sudarant ES biudžetą. Pirmiausia, valstybės narės surenka didžiąją dalį ES biudžeto įplaukas ir auditorumai teikia ataskaitas dėl įplaukų kiekvienais metais teikdami metinę ataskaitą ir skelbia specialiąją ataskaitą. Šiemet, pavyzdžiui, mes teikiame ataskaitą dėl ES, dėl PVM sukčiavimo ES. Valstybių narių atsakingos institucijos atrenka investicinius projektus, siekiant kurti darbo vietas, kurti infrastruktūrą ir mažinti nedarbą. Taip pat nors komisija yra atsakinga pagal 317 sutarties straipsnį už jas sritis, Sutartyje taip pat sakoma, kad šis straipsnis įgyveninamas dalyvaujant ir valstybėms narėms ir m, mm, turi būti užtikrinama, kad m, mm, viskas mm, atliekama taupiai ir veiksmingai, m, E, ir kad ES biudžeto išlaidos teikia pridėtinę europinę vertę. Ir mes visada siekime, kad šių tikslų būtų e, pasiekiama mūsų antroje nuomonėje. Mes išdėstome savo nuomonę, kaip geriausia e, užtikrinti veiksmingas išlaidas ir kaip jas kontroliuoti. Ir apie tai kalbėsime šioje sesijoje. Ir Paprasčiausia e, šią skaidrę būtų apibendrinti taip, kad e, viskas turi būti mm, vykdoma atvirai, skaidriai, ES taisyklės turi būti aiškios ir paprastos, turi būti siekiama konkretaus poveikio ir kad būtina vengti bereikalingos biurokratijos. Išlaidas e, tikrina nepriklausomi auditoriai, remdamėsi atsitiktinės atrankos principu ir mes galime e, pasitikėti tais rezultatais, kurie gaunami ankstyvojoje kontrolės stadijoje. Mes, e, pavyzdžiui, nagrinėdami žemės ūkio išlaidas ekologinėms priemonėms, e, nagrinėdami kitas sritis, mes skaičiuojame likutinę klaidų, likutinį klaidų lygį e, vėlgi nepriklausomi auditoriai e, teikia savo ataskaitas. Labai svarbus elementas čia yra parlamento priežiūra vykdant ES išlaidų priežiūrą parlamentui tenka ypatinga ypatingas vaidmuo, o mm, biudžeto kontrolės komitetas ypač svarbus, nes jis rengia pranešimą, dėl kurio vėliau balsuojama plenarinėme posėdėje. Ir apie 80 procentų viso biudžeto išleidžia valstybių narių institucijos. Mm, šių e, valstybių narių institucijos e, yra už tai atsakingos. Nacionaliniai regioniniai parlamentai mm, turi šiame procese dvigubą vaidmenį. Jie vykdo savo vyriausybių priežiūrą ir jie priima sprendimus dėl tokių sričių, kaip pavyzdžiui e, bendro finansavimo projektai pagal sąnglaudos politiką arba mm, atsiskaitimai komisijai vykdant taisimus žemės ūkio srityje. Mano kolegos ir aš esame pasirengę mm, padėti parlamentams vykdant priežiūros funkciją. Ir mūsų metinė ataskaita teikia nuomonę dėl sąskaitų ir dėl visų išlaidų ir pajamų tinkamumo. Nacionalinėse ir regioninėse parlamentuose vyksta diskusijos apie ES išlaidų valdymą, įvairių projektų rezultatus, ekonomiškumą ir taip toliau. Ir tai leidžia padaryti bendras išvadas apie ES lėšų panaudojimo veiksmingumą. Ačiū. Dabar e, kalbės Žemės ūkio komiteto atstovai. Ačiū pirmininkė, pranešėjau, gerbiami komiteto nariai, ponas Lasaras, aš galiu tik padėkoti, kaip ir ponas Lazarų, už šią galimybę apsikeisti nuomonėmis, dalyvaujant praktiškai visoms institucijoms, kurios dalyvauja kontroliuojant ES biudžeto išlaidas ir mes galime tikrai aptarti visas problemas ir galimus sprendimus. Ir mes turime iš tikrųjų viską aptarti ir spręsti problemas kylančias konstruktyviai. Pasitikėjimas ir kontrolė. Šie žodžiai dažnai mm, naudojami tarsi viename mm, sakinyje. Mes žinome, kad pasitikėjimas yra gerai, bet kontrolė dar geriau. Pasitikėk, bet kontroliuok. E, pasitikėjimas reiškia, kad viena pusė pasitikė kita pusė, kitos pusės veiksmais ir todėl tos kitos pusės nekontroliuoja. Bet Tai reiškia, kad jeigu ta kita šalis nesielgia taip, kaip turėtų, grėsia didelės nesėkmės pavojus. Taigi reikia pusiausvyros tarp pasitikėjimo ir kontrolės. Galima netgi sakyti, kad kontrolė yra pasitikėjimo pagrindas. Bet vėlgi kyla klausimas, kiek reikia kontroliuoti, kad būtų palaikomas pasitikėjimas ir kiek to pasitikėjimo reikia. Aš kalbėsiu apie šios dalykus iš BŽUP ir bendro valdymo perspektyvos. Ir taip pat išreikščiau generalinio direktorius atsakingo už dalį ES biudžeto valdymą perspektyvos. Nacionalinių BŽUP valdymo ir kontrolės Vertinimas e, yra susijęs su auditorumo ir komisijos nustatytų klaidų lygmeniu. 2015 žemės ūkio klaidų lygis yra 2,9 procentų, tai yra šiek tiek daugiau nei materialumo lygis, tai reiškia, kad 97 procentus BŽUP išlaidų yra visiškai atsiskaityta. Pirmajame ramstie klaidų lygis 2,2 procentų, tai yra praktiškai materialumo lygis, o antras ramstis Čia vis dar 5,3 klaidų lygis, tai reiškia, kad e, turi būti šis rytis toliau tobulinama. Vis dėlto, e, žiūrėdami į atskiras e, mokėjimo agentūras, čia vaizdas yra įvairesnis. 2015 Žemės ūkio direktorato antro ramščio ataskaita. Čia matome, kad 24 e, mokėjimo agentūros buvo įtrauktas į sąrašą tų agentūrų, kur klaidų lygis aukštesnis, bet 48 agentūrose klaidų lygis buvo žemesnis ir Angri generalinis direktoratas atliko šios vertinimus per savo auditą ir taip pat naudodamas išorinį auditą, taip pat audito e, rūmų auditą ir nacionalinius sertifikavimo įstaigų ataskaitas. Tai rodo, kad laikomasi finansinių reglamento nuostatų. Bet tam reikia iš tikrųjų labai daug audito informacijos. Mokėjimo agentūros pateikė Agri generaliniam direktoratui statistinius duomenys ir mes tos duomenys laikome patikimais, ta prasme, kad neturime pagrindo manyti, kad valstybės narės teiktų mums um, kažkaip pakeistą ar neteisingą informaciją. Vis dėlto, ką žinome, tai, kad mokėjimo agentūrų uh, kontrolė kai kuriais atvejais e, nenustato visų klaidų ir visų pažeidimų, kurie yra e, atliekami praktikoje. Todėl e, Žemės ūkio generalinis direktoratas, skaičiuodamas metinį klaidų lygį, šiek tiek pakoreguoja valstybių narių pateikiamus duomenis, skaičiuoja apaldamas į didesnį pusę. Ir kuo, aišku, duomenys patikimesni, tuo mm, labiau komisija gali tais duomenimis naudotis. Ir mes, kaip ir audito rūmai, esame suinteresuoti, kad ta informacija būtų kuo patikimesnė. Kontrolė ir audito spaudimas daromas gavėjams ir mokėjimo agentūrams dažnai kritikuojami. Sakoma, kad tas spaudimas per didelis, kad yra per didelė administracinė našta, kad mm, per lietai gyvendinamos dėl to BŽUP priemonės. Mm, bet jeigu pažiūrėtume ar pasigilintume į šias kritinės pastabas, tai pamatysime du tokius reiškinius. Pirmiausia, pačios politikos sudėtingumas. Mm, iš tikrųjų, sakoma dabar jau, kad reikia tikrai keisti kai ką, bažaupai ir ypač antrajame ramstyje yra per daug griežtos e, sankcijos numatytos, nuobaudos ir taip pat yra numatytas per nelik intensyvus e, mokėjimo agentūrų auditas. Ir čia mums kyla tokia dilema, kaip būtų įmanoma sumažinti administracinę naštą susijusią su kontrolė ir auditu ir tuo pačiu metu užtikrinti žemą klaidų lygį ir veiksmingą BŽUP įgyvendinimą valstybėse narėse. Turėdamas e, galvoje visus šios klausimus, norėčiau mm, nurodyti mūsų veiksmų liniją ir mm, parodyti, kokie elementai svarbiausi čia būtų susijęs su kontrolė ir auditu. Pirmiausia, mm, kontrolės priemonių sudėtingumas iš principo atspindi tų priemonių, kurios kontroliuojamos sudėtingumą. Tai reiškia, kad e, tam, kad sumažėtų audito ir kontrolės našta turi supaprastėti pati BŽUP. Kitaip sakant, kalbėtume apie BŽUP supaprastinimą. Ir komisijos narys Hoganas to ir užsima nuo pat savo kadencijos pradžios, gyventinamas supaprastinimo veiksmus, paprastindamas komisijos rengiamės taisyklės. Taip pat yra supaprastinama BŽUP bazinių aktų lygmenių ir galvojama apie pakeitimus kitoje daugiametinėje finansinėje programoje. Ir tai tikrai nėra pernelik ambicinga užduotis. Patirtis rodo, kad um, teisėkuros procesas ir politinių sprendimų e, procesas um, tikrai dažnai neakcentuoja supaprastinimo. Antra, pažiūrėkime į mūsų siekiamą atitikties lygį. Dabar tas lygis 98 procentai. Aišku, kad jeigu norime pasiekti tokio aukšto patikimumo lygio, tai būtina labai išsami griežta kontrolė ir išsamus komisijos veiksmai. Taip aš pasakytina apie antrą ramstį, nes ten e, klaidų lygis yra palyginti aukštas. Kalbant apie priderintą materialumo lygį, priderintą prie politikos e, krypčių, kol kas toks priderinimas yra nenumatomas, e, bet e, reikia atsižvelgti į, į komisijos taisymo gebėjimus ir dabartinį BŽP sudėtingumą. Komisijos ataskaita rodo, kad e, iš tikrųjų rizika kol kas nėra labai didelė. Ir dar vienas aspektas, kalbant apie valstybių narių mechanizmus, būtina naudotis moderniamis technologijomis ir informacinių technologijų sprendimais. Ajax sistema yra naudojama, tai yra žemės plotų identifikavimo sistema, e, naudojami nuotoliniai jutikliai e, vietoj kontrolės atliekamos vietoje, naudojamos kitos e, priemonės ir tai yra pavyzdžiai, kaip modernių technologijų naudojimas gali supaprastinti praktinę kontrolę ir tuo pat metu užtikrinti aukštą kontrolės lygį. Mes taip pat e, visose bažaupės rytise turime pasimokyti iš Ajax patirties kai jau yra e, naudojama viešai prieinama informacija, ji prieinama ir ūkininkams, ir um, yra galimybė visada pataisyti klaidas e, laiku. Ir dar labai svarbus e, rizika pavert, paremtas tikrinimas ir auditas. Mokėjimų agentūros dabar gali uh, sumažinti kontrolių apimtis nuo 5 iki 3 ar net 1 procento, jeigu jų kontrolės priemonės veikia tinkamai. Kol kas šio, šio pasirinktimi naudojasi tik šešios agentūros, bet vėliau m, mm, tokia galimybė gali būti suteikta ir kitoms kontrolės rytims, jeigu bus įrodyta, kad nacionalinėmis kontrolės sistemomis galima pasitikėti. Tuomet e, Agri generalinis direktoratas taip pat galėtų atitinkamai pakoreguoti savo audito veiklą ir daugiau dėmesio skirti toms mokymo agentūroms, kurios e, m, galbūt nustato daugiausia pažeidimų. Tai reiškia, kad m, e, dėl to mūsų auditas taptų veiksmingesnis ir tikslingesnis. Ir galiausiai trumpai labai preliminarus um, pamastymai apie tai, kaip būtų galima supaprastinti mm, kaimo plėtros kontrolę po 2020-ųjų. Kadangi biudžetas turi būti orientuotas į rezultatus, ES parama ateityje turėtų e, būti paremta iš anksto nustatytais tikslais ir sėktiniais rezultatais, o ne um, atitikti kažkokią daugybę atitikties kriterijų. Valstybės narės turėtų turėti eksantė sąlygas ir vėliau kaimo plėtros um, priemonės įgyvendinti remiantis ES prioritetais. Ir tai reiškia, kad klaidų lygis gavėjų lygmenių gali būti sumažintas ir pagerės valdymas. Be abejo, toliau reikės tikrinti atitikti, vykdyti atitikties e, kontrolę. Pavyzdžiui, kalbant apie vietovės turinčias natūralių gamtinių kliučių ar kitas rytis. Taigi, pirmiausia, turi būti siekiama rezultatų ir turi būti kontroliuojama, kaip įgyvendinamos ES taisyklės. Ir vertinimas turi būti vykdomas ne vien valstybių narių ar regioninių lygmenių. E, komisija e, daugiausiai dėmesio skirs veiklos rezultatų vertinimui audito metu ir bus vertinama, kaip laikomasi eksante sąlygų. Daugiau rezultatų Toks yra tikslas, galvojant apie veiksmus po 2020-ųjų. Jeigu viskas bus padaryta teisingai, tai sumažės kontrolės našta mm, ir mokėjimo agentūrams ir ES lygmenių. Vis dėlto supaprastinimas bus mm, susijęs ir su tuo, kad turės būti mm, užtikrinta atitinkama kontrolė. Taigi tikrai turime ieškoti tokių sprendimų, dėl kurių nenukentėtų pasitikėjimas. Ačiū. Ačiū labai. Tęsime. Dabar kalbės ponas Šmit, e, Saksonijos e, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministras. E, svarbu pateikti tam tikrus skaičius susijusius su kaimo plėtra. E, Saksonijos duomenys e, rodo, kad pakankamai gerai pavyksta vykdyti savo įsipareigojimus, bet manoma, kad galima dar labiau pagerinti statistikos ir duomenų teikimą Bruseliui, kad e, būtų gaunami patikimi statistiniai duomenys. Taigi žodis Jums, ministrė. Ačiū. E, pirmininkė, ačiū labai už kvietimą. Labai dėkoju e, Europos parlamentui už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Ir buvo labai įdomu klausytis to, kas jau buvo pasakyta. Malonu būti čia ir su jumis pasikalbėti apie tai, kaip Mūsų nuomonė e, turėtų būti užtikrinamas auditas žemės ūkio sektoriuje po 2020 metų. Vyksta įvairių pokyčių ir mūsų paužiūris e, turbūt šiek tiek skiriasi nuo kitų regionų. Saksonija yra viena iš e, palyginti naujų žemė Vokietijoje pastarusius 25 metus e, gana daug naudojamės ES parama, e, todėl pavyko pasiekti tokių vystimosi lygių e, ir tam mums labai padėjo ES skiriamos lėšos, gauname nemažai paramos investicijoms, e, dėl to, kad Saksonija yra palyginti nauja, naujas Europos regionas. Taigi investicijos buvo gana didelės ir mes tas investicijas panaudojame kiek įmanoma veiksmingiau savo žemėje. E, žinoma, visada siekiama viską supaprastinti, pagerinti, nes e, praktiškai susidūrėma su įvairiais sunkumais ir yra įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, kartais e, sutelkėme dėmesį į tam tikrus e, sistemos aspektus, e, nors galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti kitiems aspektams ir apskritai um, visas įgyvendinimo procesas gal, kartais gali būti labai sudėtingas, todėl būtina atlikti apžvalgą, viską vertinti Tai tikrai verta pastangų, pavyzdžiui, per penkerių metų įgyvendinimo laikotarpį taip ir stengiamės dirbti. Analizavome žemės ūkio biudžeto, kad galėtume įvertinti, kiek lėšų skiriama aplinkos apsaugai, kaimo vietovių apsaugai, gamtinės aplinkos apsaugai. Vertiname įvairius e, procentinius skaičius susijusius su finansavimu, vertiname administracinės išlaidas, e, bandome jas išskirstyti pagal įvairius e, biudžeto straipsnius ir vėliau šiek tiek papasakosiu Jums apie tai, kaip mes e, suskirstome visą finansavimą į įvairias kategorijas. Kaip jau sakė kiti prelegentai, reikia tinkamos struktūros, kad galėtume analizuoti išlaidas ir e, matyti, kokiu korekciniu mechanizmu reikia, kaip nustatyti klaidas, jeigu tokių yra. Taigi tikrai reikia tinkamos struktūros, kurią būtų galima praktiškai taikyti ir kuri padėtų mums laikytis reikalavimų. Žinoma, reikia taikyti sankcijas visais atvejais, kai nustatomos klaidos. Reikia užtikrinti, kad um, galėtume atskirti tyčinį sukčiavimą nuo administracinių netyčinių klaidų ir e, tam būtina užtikrinti, kad būtų įgyvendinama tinkama priežiūra, kuri leistų taikyti mūsų interesus atitinkančias priemonės. Be abejo, yra visos e, įvairių normų džiunglės, e, galima taip pasakyti, turime laikytis daugybės reglamentų ir normų ir e, tai nelengva užtikrinti. Yra 20 įvairių reglamentų, 60 gairių, tai 2000 teksto puslapių. Um, visų šių reikalavimų turime laikytis ir e, tai e, gana sudėtinga užduotis, reikia nuolat laikytis įvairių reikalavimų, atitikti įvairius tikslinius kriterijus, užtikrinti, kad būtų laikomas visų tų taisyklių ir kriterijų ir kartais tai netgi neįmanoma ir tai kelia tikrų sunkumų mūsų regionui. Manau, kad ne tik mums. Anksčiau kalbėję kolegos minėjo, tikslinės korekcijas ir būtina užtikrinti, taikant tokias korekcijas, kad būtų pakankamai paprasta laikytis taikytinų standartų mm, ir prireikus taikyti sankcijas. Visas e, kontrolės režimas savaime yra labai sudėtingas Saksonijoje veikia daug įvairių institucijų ir um, nemažai jų pastangų dubliuojasi, dėja, todėl uh, turi būti nustatytos labai aiškios taisyklės, pagal kurias būtų galima nustatyti, mm, kurios institucijos kontroliuoja kurias sritis, nes uh, tai uh, labai daug kainuoja. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į Badeno-Württembergo žemę, ten išlaidos um, buvo labai e, didelės, norint paskirstyti 300 eurų, administracinės išlaidos e, sudarė 100 eurų. Tai neprimtina. Arba, pavyzdžiui, buvo atvejis, kad e, buvo um, patirtos 9000 um, eurų išlaidos siekiant nustatyti klaidą susijusią su 20 tūkstančių eurų, taigi tai nėra tinkamas išteklių panaudojimas. Ir e, reikia spręsti šias problemas. E, buvo e, vienas atvejis, kai buvo kalbama apie 500 tūkstančių verties pašarus, nors tikrai vertė buvo 170 tūkstančių maždaug ir kartais Tokių klaidų pasitaiko, finansavimas nėra tinkamai naudojamas, bet to kai ką atgraso sistemos sudėtingumas ir žmonės e, nenori teikti paraiškų dėl paramos. Taigi norime pabandyti užtikrinti paprastesnę struktūrą, kad žmonėms būtų e, lengva veiksmingai išnaudoti išteklius ir atitikti visus reglamentus ir taisyklės. Aš noriu prie šitos skaidrės grįžti. Ji visai netokia graži, kaip anksčiau parodyta. Čia matote, kaip viskas sudėtinga ir šiuose srityse norime gerokai supaprastinti sistemą, kad mm, ji būtų paprastesnė, nes, kaip sakiau, visa reglamentavimo sistema yra itin sudėtinga, norime sumažinti taisyklių skaičių, norime, kad būtų mažiau atsakingų organizacijų, mažiau taisyklių, mažiau gairių kai kurios gairės neturi būti privalomojo pobūdžio, jos turi tiesiog padėti tinkamai naudoti sistemą, jos neturi būti privalomos ir tiesiog turėtų padėti optimizuoti finansinę kontrolę. Nes kalbant apie pasitikėjimą, būtent tai yra svarbiausia. Svarbiausia sukurti sistemą, kurią žmonės pasitikėtų ir kurią kartu būtų galima audituoti, kontroliuoti. Uh, Ir um, jeigu atliekant audito procedūras paaiškėja kokiu nors klaidų, uh, būtinai turi būti taikomos atitinkamos uh, sankcijos. Uh, Saksonijoje reikšmingų klaidų lygis buvo 2,7 procento. Ar tai sukčiavimas, ar tai administracinės klaidos ar tos klaidos susijusios su siektinais e, tikslais, bet kuriuo atveju e, pritariu, kad e, turime sugebėti suskirstyti tą klaidų lygį į įvairias kategorijas, pamatyti, kur yra kokios klaidos, kad būtų taikomos atitinkamos sankcijos. Jeigu mm, yra administracinių pažeidimų dėl sistemos sudėtingumo, tokiais atvejais neturėtų būti taikomos jokios sankcijos ir būtų verta tiesiog supaprastinti sistemą. E, tikimės visą tai gyventinti iki kito finansavimo laikotarpio. Žinoma, priežiūros tikslas nustatyti, ar yra sukčiavimo atveju, kad būtų atkurtas pasitikėjimas sistema, Todėl e, mums reikia, kad būtų įgyvendintos įvairios kontrolės sistemos ir e, kad jos tinkamai veiktų. Jau kreipėmės į kelias valstybės narės, kad aptartume savo pasiūlymus ir sulaukėme teigiamos reakcijos. Kartais e, stipriausi regionai, kurie gauna daugiausia paramos, negali jos visos panaudoti dėl e, su jie susijusios administracinės naštos. Ačiū. Pirminkė, ačiū labai inovatyvus pasiūlymai, mes juos aptarsime visai netrukus. Deja, kolegos iš Estijos nėra dėl įsivykstančių politinių įvykių, bet um, kalbės Portugalijos atstovas. Ačiū. Pirminkė, kolegos, man labai malonu pristatyti Portugalijos parlamento paužiūrį šiuos klausimus e, šiam komitetui, nes e, visi norime kurti tokią Europą, kuri būtų patogi ir gera savo piliečiams, kad būtų palengvintas valstybių narių ir institucijų bendravimas. Kalbant apie Portugaliją, žinoma, mums taip pat rūpi paraiškus dėl paramos, ypač kalbant apie BŽUP paramą. Portugalija gauna nedaug gamybinės paramos pagal BŽUP, palyginti su kitomis šalimis pagal pirmąjį ramstį, bet vis dėlto, nepaisant to, kad viskas priklauso nuo taikomos metodikos, finansinių požiūrių Portugalija yra gavusi naudos, jie plaukia finansiniai srautai, kurie turi tiesioginį arba netiesioginį poveikį inovacijoms, gamybai, e, priekybai ir kitiems sektoriams. Mums susidaro įspūdis, kad e, finansavimo mastas nelabai keitėsi per pastaruosius metus. Bet e, be šios paramos e, neturėtume tokių, tokių gyvybingų sektorių kaip dabar. Portugalijos vyriausybei būtų sunku palaikyti tą patį lygį. Bet e, žinoma, dirbant su fondais, su lėšomis, viena iš problemų yra nepakankamas bendravimas tarp valstybių narių ir komisijos. Be to, norėčiau pažymėti nepakankamą lankstumą ieškant tinkamų sprendimų. Pavyzdžiui, 2008 metais Valstybės e, narės gavo finansavimą tam tikrą ir, e, žinoma, turėjo laikytis e, taikytinų taisyklių, bet kilo kontrolės problemų. Mes turime geriau suvokti mums tenkančias užduotis susijusias su išlaidomis, audito sistemų taikymu. Dabartinės audito sistemos yra gerai išvystytos ir veiksmingos, bet kartais dar trūksta aiškumo. Ir dėl to reikia gairių iš komisijos. Portugalija buvo gavusi reikalavimą gražinti tam tikras sumas, kurios buvo išmokėtos Portugalijos ūkininkams. buvo 3,6 procento numatytų lygio perviršis ir Tokiais atvejais ir reikia tokio geresnio bendravimo tarp valstybių narių institucijų ir komisijos, kad išvengtume tokių klaidų ateityje, kad galėtume kuo geriau panaudoti BŽOP išteklius. Dabar kalbant apie ekologizavimą, nepaisant visų pokyčių palyginti su pirminiu pasiūlymu. E, ir praktinių aspektų ūkininkaujant vietose labai svarbu, kad institucijos laikytųsi lankstaus paužiūrio, kad nebūtų pamirštama apie pagrindinį ekologizavimo tikslą. Nes įgyvendinant priemonės kartais juntamas neigiamas poveikis gamybai, ūkininkavimui ir Taip pat e, gali būti juntamas neigiamas poveikis e, maisto kokybei, e, tradiciniai vietos produktų gamybai. Portugalijoje nacionalinės institucijos aiškino reglamentą nepakankamai lankščiai ir dėl to beveik netekome kai kurių savo tradicinių gamybos e, būdų, vietos produktų gamybos būdų. Dėl to, kad būtų pernelik e, pažodžiui aiškinamas reglamentas. Taigi reikia stengtis išlaikyti vietos sukininkavimą. Portugalijoje gaminama daugiau nei 120 e, geografinėmis nuorodomis pažymėtų vietos produktų kurie sudaro Portugalijos paveldą ir dėl jų reikia lankstesnių bendrijos taisyklių. Svarbu, kad būtų daromas teigiamas poveikis ir kad vyktų tinkamas bendravimas su nacionalinėmis institucijomis. Reikia tikslinio biudžeto, reikia, kad politika būtų sutelkta į tikrai ūkininkavimą, kad būtų atsižvelgiama į ūkininkavimo modelius ir jų ypatumus visoje Europoje. Taigi reikės atlikti tam tikras korekcijas bet kuriuo atveju. Ačiū labai. labai įdomu išklausyti Portugalijos patirties. Čia reikėtų pažymėti 3,3 e, procento skaičių, tai e, nepagristai paskirstytos e, sumos. 8 procentai mm, juos minėjo komisija, taip pat 4,2 procento buvo tiesioginės išmokos, kitas skaičius 6,2 procento. Reikia bet kuriuo atveju stengtis patobulinti sistemą, užtikrinti, kad ji būtų paprastesnė, kad būtų mažiau kontrolės ir, žinoma, tokia sistema turi būti užtikrinama, kad ūkininkai galėtų dirbti normaliai, įprastai. Be to, kaip paminėta, svarbu užtikrinti, kad būtų keičiamas informacija su vietos institucijomis, nes mums labai svarbu žinoti tikslius skaičius. Ponas Balauras iš Graikijos dabar kalbės. Ir taip pat dar norėčiau pasakyti, kad E, nuolat imamės aktyvių veiksmų susijusių su skaičiais. Kalbant apie tiesioginės išmokas, matome, kad Graikijoje e, daug kas e, pasikeitė, dar ne viskas optimalu. Kol kas lygis, paklaidos lygis yra 6,5 procento. Bet šie skaičiai jau yra surinkti, galime atlikti tam tikrą vertinimą ir galime juos aptarti, dėl jų bendrauti. Ačiū pirmininkė. Nenoriu leistis į gėlės įvairių skaičių analizės, nes kaip kiti kolegos sakė, yra ir kitų studijų ir analizių. Tarp centro Briuselio ir, ir nacionalinių vyriausybių, kas padaryta, bet jeigu pažiūrėtumėm į skaičius apibendrinant, tai kaip ir jūs sakėte pasisakymą pradžioje, matome, kad tas lėšų valdymas, tai kaip jis vykdomas, aišku, nulėmė klaidų lygį. Ir ten, kur mes turime dalinį valdymą ir komiteto priežiūrą, kur mes turime tiesioginį komisijos valdymą. Klaidų lygis yra panašus. Aš manau, kad suprasnimas ir biurokratijos mažinimas yra labai svarbus. Dabar, kai žiūrime į biurokratiją, matome, kad tai labai rimtas klausimas. Reikia gerinti visą institucinę sąrangą, reikia m, mm, iš tikrųjų užtikrinti, kad klaidų iš viso nebūtų, o tą, aišku, geriausiai pasieksime per biurokratijos mažinimą. Kalbant apie pasidalyto valdymo sritį, tai yra bendros atsakomybės sritis. Tai realiai yra e, dalyvavimas, kuriant Europinę viziją, bendras indėlis į tai. Taigi mes turime dirbti kartu ir, bet žinoma, čia irgi užtikrinti supaprastinimą ir lankstumą. Reikia nepamiršti proporcingumo principo. Pirmininkė, kolegos, norėčiau dar pridurti, kad bžūp e, srityje, jei pažiūrėtumėm į mm, ilgesnį laikotarpį nuo mm, politikos gyvenimo pradžios iki šių laikų, aišku, yra daug skirtumų, tačiau mm, svarbiausia, manau, yra tai, kad didesnės valstybės gavo daug daugiau naudos, o mažesnės valstybės mažiau naudos. Ir mm, sakyčiau, kad gal pritrūko tos išvalgos iš Briuselio, kad reikia remti tą tradicinę žemdirbystę, mm, nestambių, mažų ūkių ūkininkavimą reikia remti. Uh, Nes kai kam gal iš ūkininkų ta tokia laikina parama davė naudos, bet mm, kaip matome, per ilgesnį laikotarpį, pavyzdžiui, tradicinė žemdirbystė labai nukentėjo, nebeliko tų mm, įprastinių, tradicinių kininkavimo uh, būdų ir smalkesnių ūkių ir dėl to Graikijai buvo padaryta didelė žalos. Ir todėl mes turime, pažiūrėjau, 75 procentų žemės ūkio sektorija. Uh, importuojamų žemės ūkio produktų. 75 procentai žemės ūkio produktų graikio yra importuojami. Tai, tai yra baisu iš tikrųjų, nes tai galime tik pasakyti, kad tiesiog praradome labai daug žemės ūkio produkcijos gamybos galimybių nebeturime labai daug produkcijos rūšių. Ar Aš manau, kad labai svarbu būtų gal mažesnės valstybės apjungti į stambesnės grupės, traktuoti jas kaip regionus, galbūt tuomet būtų galima geriau joms padėti. Ypatingai, aišku, svarbu išsaugoti tradicinius ūkininkavimo metodus. Ir Dar dėl maisto. Aš sakyčiau, kad čia reikia atskirų nuostatų specialiai būtent šiai temai, nes yra labai daug įvairovės šioje srityje. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra perviršis 9 procentai BVP, o iš tikrųjų sutartys tai draudžia Jeigu deficitas yra didesnis nei mm, nustatyta e, maksimali riba sutartyse, tai e, tuo metu valstybėm, kurios prasikalto, e, yra nusukamos ausis ir liepiama susitvarkyti. Tuo tarpu šiuo atveju perviršis viršė ir nieko. Die Zahlen auch nicht ersparen. Also bei der ländlichen Entwicklung haben wir Toliau, ponas Martinė iš Italijos, aš dar norėčiau pateikti kai kurių skaičių. Na, 1,35 procento, po to buvo pakoreguota į 1,25 procento. Tai yra tiesioginių mokėjimų srityje, tai, tai labai svarbu, manau, nes e, tai reiškia, kad didžioji dalis lėšų išdalyta ir daugiau dėl reikšmingų klaidų ribos 2 procentų, tai manau, kad e, tai yra tikrai labai svarbu, kam, kokius skaičius mes turime. Sulle, sulle šifre, sus... Ačiū pirmininkė, aš nekalbėsiu apie skaičius ir ne apie konkrečias politinės priemonės. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad Italijos senatas pasisako už stipresnį bendradarbiavimą. Mm su Europos parlamentu, Europos e, parlamento biudžeto kontrolės komitetu. Manau, kad tai leis pagerinti bendrą situaciją ir e, žengti į priekį daug tvirčiau. Nuo 2009 metų daug ką mes esame padarę Italijos senate. Mm, esame atlikę tyrimų dėl lėšų e, paskirstimo ir panaudojimo Italijoje mm, padarėme savo analizės ir išryškinome kai kurias reikšmingas problemas, pavyzdžiui, tai, kad yra didelė biurokratija, kad trūksta patikrinimų kontrolės, ekspost, kaip lėšos yra panaudojamos. Bet, žinoma, situacija gerėja, kaip jūs pirmininkė ir sakėte. yra aiškus įsipareigojimas to siekti. regionai yra labai svarbus, žinoma, šiose diskusijose. Reikia skatinti visus mąstyti europietiškai. Prieš tapdamas Italijos senato nariu aš vadovavau regioniniai e, valdžiai mm, Toskanės rytyje ir mes tuomet sakėme, kad reikia neregionalizuoti Europą, o europietizuoti regionus Europoje, kad turėtumėm tinkamas priemonės uh, regionuose. Ir noriu pasakyti, kad lapučio 22 dieną Italijos senatas svarstys Europos audito rūmų metinę ataskaitą. Ji bus pristatyta pas mus ir tuomet turėsime galimybę, aišku, ir daugiau padirbėti šio klausimu. Mm, turėsime galimybę patikrinti atidžiau tą informaciją, kuri, kurią teikia Italijos vyriausybė, Europos institucijoms ir Europos audito rūmams. Mes norime užsitikrinti, kad europinės lėšos būtų naudojamos tinkamai. Tai yra mūsų visų siekis. Žinoma, svarbiausia yra atsisakyti tos, to, to mentaliteto, jei nepanaudosi, prarasi. Tai būtinai reikia žudbūt panaudoti visas lėšas. Ir tiesiog, manau, mūsų reguliarus bendradarbiavimas tarp mūsų parlamentų ir ypač su jūsų komitetu yra nepaprastai svarbus. Weil, um, diese Themen sind ja nicht beliebt in Labai ačiū. Taip, akivaizdu, kad šios temos nėra labai a, populiarios valstybės narėse. Mes puikiai tai suprantame. Mes žinome, kad yra daug skirtumų tarp valstybių narių, taip pat ir žemės ūkio politikos įgyveninimo kontekste ir administracinės struktūros e, smarkiai skiriasi. Kai kurios valstybės narės susiduria su daug rimtesnėmis problemomis nei kitos. Taigi mes. A, stengiamės identifikuoti, kur yra tos rimtesnės problemos, kad padėtumėm valstybėm jas įveikti. Italija, aišku, yra viena iš tų valstybių, kuri susidurė su didžiulėmis problemomis. Ispanija taip pat, dėl struktūrinių fondų. Lenkija, beje, taip pat, dėl to, kad lėšų sumos yra tikrai labai didelės e, skiriamos toms valstybėms per struktūrinius fondus. E, Graikijos pavyzdį štai girdėjome ir vakar e, apie tai kalbėjome savo posėdėje dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo atskaitomybės Graikijoje. Taigi, iš tikrųjų, mes labai norime mm, pagerinti situaciją šią srityje ir žemės ūkio politikų įtaka yra labai svarbi. Aišku, šimtaprocentinio tikslumo neužsitikrinsi, bet būtina pasiekti, kad tas tikslumas būtų, bent jau, kad būtų iki 5 procentų klaidos ir kai kas jau to pasiekė, kai kas dar ne. Uh, Jeigu yra sisteminių problemų, jas reikia išspręsti. Tai apie tai mes kalbame, mes siekiame m, mm, ieškoti tų organizacinių a, elementų, kuriuos būtų galima tobulinti. Apie tai nuolat kalbame ir stengiamės identifikuoti būdus, kaip na, būtų galima pagerinti kontrolę, bet tuo pat metu sumažinti biurokratiją. Iš tikrųjų, aš jau 13 metų čia dirbu, bet na, pati nieko dar geresnio nesugalvojau. Um, Mes žinome, kad situacija yra išties problematiška, kai kuriuose valstybėse netgi labai sudėtinga. Mes matome tas problemas, bet tiesiog niekaip negalime rasti tų geriausių sprendimų. Tai, na, gal kitas kalbėtojas, panas Megelė, padės rasti tuos sprendimus. Prašom, šodis Jums. Uh, Ačiū, pasistengsiu. Galbūt pradėsiu nuo to, kuo jūs baigėte. Tai susijęs su kontrolės sistemos dabartinės veikimu. Jūs sakėte, kad yra 100 procentų administracinės kontrolės, bet tik 5 procentai e, kontrolės vietoje, tikrinimų vietoje. Aišku, negalėtų būti tik 5 procentai tos kontrolės vietoje, jeigu nebūtų 100 procentinės administracinės kontrolės, kuri yra pakankamai nuosekli ir išsami. Mhm. Ypač kalbant e, apie konkrečiais e, plotais susijusiamis kontrolės e, priemonėmis. Mūsų iš tikrųjų mm, Ajax sistema yra labai galingas įrankis, jeigu tinkamai naudojamas valstybėse narėse. Ir aš manau, kad iš tikrųjų šioje srityje mes mm, padarėme gerokai, pasiekėme didelės patirties, didelės pažangos. Mm, kolega iš Portugalijos kalbėjo apie finansinius taisimus susijusius su priemonėmis e, taikomus e, pagal plotus. E, Iš tikrųjų, sistemose buvo registruota daug kriterijų netitinkančių plotų, bet e, dabar jau viskas iš tikrųjų išvalyta, sutvarkyta ir galiu tik pagirti Portugalijos mokėjimų agentūrą, ji tikrai e, padarė labai daug. Ta pati galiu pasakyti apie Graikiją. Mes daug metų dirbame su kolegomis iš Graikijos ir dabar jau pasiekėme tokią stadiją, kai galime sakyti, kad sistema veikia tinkamai. Ir galiu tik paraginti Graikijos parlamentą užtikrinti, kad ta sistema būtų išlaikyta, būtų nuolat atnaujinama, kad e, ir mano, kad mano pagiros tie geri žodžiai, kuriuos išsakiau, galiotų ir po dviejų ar trijų metų. Bet, kaip sakiau, pažangos yra nemažai. Ir kai auditorumai apskaičiavo 2,9 klaidų lygį, 2,2 pirmam ramžiui, tai tikrai negali būti labai blogai. Tikrai tai yra geri rodikliai, bet situacija ne visur vienoda ir vis dar yra tokių um, vietų, kur um, tikrai yra kur tobulėti. Ir taip yra iš dalis dėl to, kad viskas veikia geriau ten, kur AJAX sistema e, yra tinkamai sutvarkyta. Norėčiau išsakyti keletą pastabų. Ponas Šmit ir kai kurie kiti, kiti kalbėjo apie skirtumą tarp sukčiavimo ir formalumų laikymuose, taip sakykime kaip e, pareigūnas atsakingas už e, biudžeto patvirtinimą, biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir atskaitingas savo e, komisarui, aš negaliu iš tikrųjų daryti to skirtumo tarp teisėtumo tinkamumo mes turime nagrinėti visus atvejus, kai nesilaikoma teisinių nuostatų ir kai dėl to atliekami tokie mokėjimai, kurie netitinka kriterijų. Bet jeigu yra sukčiavimo atvejai, tai nacionalinės atsakingos institucijos turi um, sukčius nubausti. Bet ar visą tai turi būti finansuota iš ES biudžeto, Galiu pasakyti, kad yra aiškios taisyklės, e, sakančios ne, tokios išlaidos negali būti finansuojamos iš ES biudžeto. Jeigu tai būtų norima keisti, tai turėtų būti padaryta keičiant atitinkamas teisinės nuostatas. Bet aš nesu tikras, kad e, mes to norėtume. Todėl, kad e, sukčiavimas ir šiek tiek pasiremsiu tuo, ką sakė pirmininkas Kaldera, pristatydamas ataskaitą Sukčiavimas nėra pagrindinė problema, su kuria mes dabar susidurėme. Pagrindinė problema yra ta, kad kontrolės sistemos veikia netinkamai. Ir registruojami, pavyzdžiui, reikalavimų neatitinkantis e, plotai arba nesilaikoma terminų ir panašiai. Ir aš manau, kad tokių klaidų mes negalime ignoruoti, mes turime spręsti tas problemas ir užtikrinti, kad tokios klaidos nesikartotų. Bet ta diskusija, aišku, nė, nėra paprasta. Uh, Aš taip pat e, sutinku, kad teisinė sistema turi būti kuo paprastesnė, kad būtų galima išvengti finansinių teisimų. Tikrai tie teismai korekcijos e, niekam nemalonus. Bet e, mes galbūt neakcentuokime per daug tos problemos, tos korekcijos. Teisimai sudaro apie 2 procentus visų BŽP išlaidų. Tai yra santykinai kukli suma ir aš galiu pasakyti, kad Na, priminti tai, kas buvo sakyta, kad situacija skirtingose mokėjimo agentūrose nėra vienoda. Yra valstybių narių, kur mokėjimo agentūrose korekcijų lygis didesnis nei kitose. Aš nenoriu dabar minėti konkrečių pavadinimų, nei gerų pavyzdžių, nei blogų pavyzdžių, bet Esame turėję anksčiau tokios patirties, kad kai finansiniai taisimai yra tikrai labai maži, tada labai garsiai protestuojama. Tai, kad paprastai viskas veikia sklandžiai ir tinkamai, tarsi dėl to padaroma išvada, kad jokių problemų, jokių uh, pažeidimų ar netikslumų pas mus negali būti. Ir tada taisimai tampa didelė problema. Bet aišku, kad kartais pasitaiko klaidų ir dėl to turi būti atlikti finansiniai taisymai. Buvo taip pat minėti laiko terminai ir buvo pasakyta, kad kartais iš tikrųjų yra peržengiamos ribos, bet e, terminus nustato komisija vadovaudamas į valstybių narių prašymu. Nes e, e, manoma, kad iš tikrųjų turi būti vengiama kažkokių spragų ir mokymo agentūros nori iš anksto žinoti, ką komisija mano apie tam tikras nuostatas, kurios galbūt nėra labai aiškios, tiesiog norima išvengti korekcijų. Taigi patenkame į tokį uždarą ratą. Viena vertus mūsų prašo gairių, o kita vertus, kai mes pateikėme gairės ir tų gairių nesilaikoma, tada sakoma, na, štai gairės Ir tada galbūt e, nebežiūrima į kažkokius trūkumus, galvant apie finansinius teisinius. Tai iš tikrųjų sudėtinga tema ir aš manau, kad svarbu kalbėti apie supaprastinimas. Svarbu galvoti apie įgyvendinimo sistemą, bet taip pat apie tas bazinės taisyklės, kurias mes įgyvendiname. Nes jeigu mes, mums pavyktų sumažinti sudėtingumą, tai ir kontrolė pati taptų paprastesnė. Ponas Pereira minėjo ekologinės priemonės, kurios yra teorinės ar per daug sudėtingos, bet jos buvo patvirtintos tik prieš porą ar trejata metų ir pirmą kartą mes atlikome tikrinimą 2016-aisiais. Mūsų komisijos narys atsakingas pateikė pasiūlymą dėl ekologinių priemonių, žalinimo vadinamųjų priemonių mm, ir tų priemonių gyvendinimas bus tikrai išsamei vertinamas ir visuomenės, ir auditorumų, kurie pradėjo renkti ataskaitą dėl ekologinių priemonių sistemos ir vėliau jau mes turėsime e, visų to remdamėsi vertinti, ar sistema turi likti tokia, kokia yra, ar ji turi būti pakeista. Mes taip pat sutinkame, kad e, reikia elgtis lankščiai, bet visus prašančius lankstumo norėčiau paprašyti patikslinti visada, kas turima omenyje. Ponas Pereira kalbėjo apie saugomas kilmės e, nuorodas ir kad jų sistema nėra pakankamai lanksti. Portugalija turi 200 saugomų nuorodų, tiek įstengia užsitikrinti. Tai jeigu sakote, kad tai yra per daug sudėtinga, galiausiai mes turime pripažinti, kad tai yra intelektinės nusavybės teisės, kurios um, turi būti e, išdėstytos, ta sistema turi būti pakankamai aiškiai ir patikima tam, kad užtikrintume, kad nėra kažkokių pažeidimų ir piknaudžiavimų. E, kad niekas nepažeidžia to, kas yra nurodyta produkto aprašyme. Ir galbūt paskutinė pastaba dėl to, kas buvo pasakyta apie supaprastinimą. Aš darau išvadą, kad e, vienas iš didelių pokyčių e, bendrojo žemės ūkio politikoje ir dėl ko prasidėjo diskusija apie paprastinimą. Tas pokytis įvyko 1992 metais, kai ES nusprendė um, pasitraukti e, ar palikti rinkos politiką ir perimti pajamų paramos sistemą. Taigi ta sistema ir buvo įgyvendinta prieš 92-osius. Ūkininkai nebuvo taip labai įtraukti į pačią sistemą. Jie pristatydavo produktus e, ten, kurie būdavo saugomi, vėliau Europos bendryje tuometinė teikdavo subsidijas, bet nuo 92-ųjų ūkininkai tapo neatsiejama visos sistemos dalimi. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar yra e, išmokami mokėjimai apie 8 milijonams ūkininkų vien pirmajame ramstie ir apie 2,5 e, antrajame e, ramstyje. Mm, ir tai reiškia, kad apie 5 procentai tikrinimų vietoje vyksta visoje ES kasmet. Ir tai yra apie milijonas tikrinimų vietoje. Tai reiškia, kad e, mes dabar bandome keisti labai sudėtingą uh, tinkamumo finansuoti sąlygų komplektą. Ir mes e, siekiame orientuotis į rezultatus, veiklos e, rezultatus. Aš e, nesu labai neoptimistiškai nusiteikęs, kalbant apie galimus pakeitimus. Bet iš tikrųjų mes turime pasistengti ir orientuotis į veiklos rezultatus ir tie rezultatai turi būti tokie, kad e, juos pasiekti būtų galima įsteigus ar sukūrus e, atitinkamą rezultatų pasiekimo sistemą. Tai reikia mums pradėti taip mąstyti, aišku, viską aiškiai išdėstyti, bet e, tai yra įmanoma ir todėl aš ir sakau, kad e, mes turime galiausiai viską suvesti į e, galutinio gavėjo lygmenį. Aišku, viskas turi būti daroma nacionaliniu regioniniu lygmeniu. Bet mes turime išvengti tų problemų ateityje, su kuriomis susidurėme dabar. Ačiū labai. Taip, žinoma, visi svajojame apie tai, um, uh, kaip um, ką tik uh, kalbėjote, kad kažkas ateis ir už viską sumokės, bet žinoma, taip nebus. Turime būti realistai. Ir dabar išklausykime vėl visų jau pasisakiusių svečių. Prašysime vėl pono Lazarų pakalbėti apie audito seką ir kitus susijusius aspektus, apie galimas kliūtis. Man būtų įdomu sužinoti, ar auditoriai kalba apie galimus e, pokyčius, ar e, vis dėlto planuojama didžiąją dalimi palikti viską taip, kaip yra dabar. Panas Lazaru. Ačiū pirminkė. Taip, e, komisija irgi sakė, kad yra daug tobulėjimo požymių susijusių su pirmųjų ramščių. Bet dar lieka nemažai darbo. Pažymime, kad kalbant apie bendrąjį paklaidos lygį, kai neteisingai deklaruojami ūkininkų plotai, lieka maždaug toks pat, jeigu palygintume 2014-2015 metus. Taip pat e, žinome, kad e, LP sistema buvo patobulinta. užtikrinant e, geresnę kontrolę ir priežiūrą, kurią vykdo valstybių narių institucijos. Yra galimybių sumažinti paklaidos e, lygį dar labiau, teikiant paramą. Ką turime omenyje, kaip e, planuojame dirbti toliau audito srityje Kaip jau minėjau, palaikome vieno audito paužiūrį ir um, svarstome būdus, um, kuriais būtų galima paskatinti valstybių narių institucijas ir komisiją e, teikti tikslesnius, patikimesnius atitikties duomenis, kad e, galėtume labiau pasitikėti jų pačių vykdomų priežiūros e, darbų ir remtis tais skaičiais. Tai ilgalaikis tikslas ir e, tikimės, kad e, atlikdami savo audito darbą paskatinsime komisiją ir valstybės narės teikti tokius patikimesnius duomenis. Ačiū. Ponas Šmit. Tai, ką paaiškinote, man atrodo labai patraukliai. Mm Tiesa, jeigu žemės ūkio srityje galiotų horizontalusis reglamentavimas, nemanau, kad tai būtų optimalus sprendimas. Svarbu, kad būtų taikomos įvairios priemonės, bet to man ypač rūpi tie, kas nerodo labai gerų rezultatų. Mes savo ruoštų turime užtikrinti, kad skiriamas finansavimas būtų panaudojamas optimaliai. Buvo kalbama apie Portugaliją, apie Badino Virtembergo žemę. Žinoma, išlaidas visada būtina optimizuoti. Ir mes turime suderinti patikimumą su atgrasančia sistema, kad būtų laikomas reikalavimų ir yra ir kitų aspektų, kuriuos turime suderinti, sutaikyti, kad sistema būtų veiksminga. Ačiū pirminkė. Aš e, trumpai tik e, pasakysiu, kad e, buvo labai malonu pasikeisti nuomonėmis su kolega, su juo buvome sustikę jau ne vieną kartą ir nuolat diskutuojame ir su kitais kolegomis jau esame kalbėję apie vieno audito principą. Man būtų įdomu šiek tiek daugiau sužinoti apie tai, kaip um, bus dirbama toliau, nes negalime tiesiog susitaikyti su dabartinė padėtimi. Todėl būtų svarbu, kad uh, tarp valstybių narių ir uh, ES institucijų uh, būtų geri santykiai. Tai, kas vyksta Bruselėje, nėra vien tik biurokratiniai veiksmai. Tai e, taisyklės, kurių valstybėse narėse privaloma laikytis. Ir mm, tai teisinga, taip ir turi būti. Ir neturime ieškoti priežasčių, dėl kurių kažko nesilaikoma. Atiktis, e, taisyklių laikymasis mums visiems palengvintų gyvenimą. Vokietijoje taikomos transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūros ir išduodami atitinkami sertifikatai, vykdoma priežiūra ar uh, transporto priemonės atitinka taikytinas taisyklės. Taigi tai visas sektorius, visa sudėtinga sistema, kuria užtikrinama, kad priežiūra būtų vykdoma tinkamai. Panašiai ir Europos Sąjungoje. Čia turi būti patvirtintos taisyklės, normos, kurių turi laikytis valstybės narės ir joje turi veikti atsakingos institucijos tikrinančios atitikti, užtikrinančios priežiūrą Kartais e, susiklosto tokia padėtis, kad ES prisima atsakomybę už priežiūrą, kurią iš tikrųjų turėtų atlikti valstybių narių institucijos. Taigi turėtume užtikrinti pasitikėjimą, tinkamus e, kontrolės mechanizmus, e, reikia stebėti, kas veiksminga, kas ne, turi būti skiriamos sankcijos, reikia stebėti, ką ir kur galima patobulinti Reikia stebėti, kaip pasiskirsto atsakomybė, kas už ką atsakingas ir dėl to bus visiems paprasčiau. Taip galima būtų užtikrinti geresnę galutinių rezultatų kokybę. Dar vienas labai svarbus aspektas, kuris dar nebuvo pakankamai aptartas mano nuomonė yra tai, kad yra administracinių reikalavimų, kuriuos, kurių privaloma laikytis, bet juos būtų galima supaprastinti. Tačiau juos reikia analizuoti atskirai nuo išlaidų susijusių su žemės ūkio lėšų panaudojimu ir kitais dalykais. Manau, kad e, mums pavyktų susitarti, rasti konsensusą, jeigu sukurtume sistemą, kuria būtų pakankamai paprastai gyvendinti, o po to galėsime jau pagalvoti apie tai, kaip galima ją pritaikyti prie įvairių regionų, prie įvairių sektorių, žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir panašiai. Žinoma, daugeliu kyla įvairių nuogastavimų ir aš puikiai tai suprantu. Pati Europos Sąjunga yra susirūpinusi dėl audito procedūrų. Visų pirma, siekiama užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami tinkamai. Ir mes turime tai užtikrinti. Ačiū, sako pirmininkė. Be abejo, turėsime dar grįžti prie kai kurių klausimų aptarimo. Kai pati buvau pranešėję apie tai, taip pat kalbėjome. E, ir dabar jau turime progą įtraukti tam tikrus pakeitimus į siūlomą sistemą ir jau turime tokį pasiūlytą pakeitimą, kuris buvo pristatytas valstybėms narėms. Man atrodo, kad jis gana novatoriškas ir juo bandoma įspręsti problemas, kurių dar nemažai pasitaiko užpildyti tam tikras spragas. Manau, kad e, turime dabar perėti prie kito aspekto. Užkirsti kelią tam, kad toliau būtų taikomas principas panaudok arba prarasi, nors angliškai skamba visai neblogai ta frazė use it or lose it. Gana gražiai, sklandžiai skamba, bet e, pats principas atrodo nebetinkamas. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai įdomi tema. 2007-2013 metais e, paskirstant es e, išteklius e, vadovaujamasi principu panaudok arba prarasi skirtas lėšas. Taigi pirmiausia buvo siekiama viską išleisti, tada laikytis taisyklių, o tada jau atsižvelgti visus kitus aspektus. Taigi tai nebuvo e, labai e, geras paužiūris, e, kalbant apie ES lėšų panaudojimą. Tokią išvadą padarėme, kai nagrinėjome mm, lėšų paskirstimą 2007-2013 metais. Ir dėl to prasidėjo kampanija norint viską pakeisti, sutelkti dėmesį pirmiausia į rezultatus. Panaudojimas, įsisavinimas, žinoma, vis tiek lieka svarbus veiksnys Regioninis ir Europos politikos generalinis direktoratas nesiniai atkreipė dėmesį tai, kad e, vis tiek e, šis veiksnys yra gana svarbus, norint užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą. Buvo suburta speciali darbo grupė, kuri stebi tai, kas vyksta šioje srityje e, kaip panaudojamos lėšos 28 valstybėse narėse, kai kur uh, Um, išleidžiama palyginti nedaug, uh, kai kurios uh, kitos uh, šalis vis dar išleidžia kuo daugiau skiriamų valstybės lėšų, viešųjų lėšų. Kai kuriuose valstybėse narėse yra stebimi pajėgumo apribojimai, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos kuo veiksmingiau. Atrenkant e, finansuotinus projektus, e, e, kartais daugiausiai dėmesio skiriama būtent įsisavinimo lygiui ir mes pateikėm tokias išvadas 2014 metų metinėje ataskaitoje, taip pat specialiojo ataskaitoje nustatėme nepakankamai gerus atrankos kriterijus ir visą tai daro mm, negerą poveikį lėšų panaudojimo veiksmingumui, įvairi, įvairiems veiksmams. E, be to nepakankamai gerai nagrinėjamas bendrafinansavimas, apriepiant kelis elementus, kurie yra itin svarbus, pavyzdžiui, darbuotojų kvalifikacijos, e, tam tikrų paslaugų aktualumas ir finansinis tvarumas. Mūsų specialioje ataskaitoje dėl Europos žuvinkistės fondo paramos akvakultūrai e, kalbame apie kai kurių projektų atranką, kai kurie projektai jau buvo baigti, kai e, e, buvo priimamas sprendimas skirti dotaciją. Ir be to, kas pirmas teikia paraišką tas e, turi prioritetą ir dėl to e, vėliau pateiktos paraiškos buvo atmestos, kad ir kokie geri būtų tie projektai, dėl to, kad lėšos jau buvo pasibaigusios. Dar e, viena specialioja ataskaita susijusi su ES finansuojamomis uruostų infrastruktūromis. Uh, Šioje ataskaitoje kalbama apie tai, kad e, pinigai yra panaudojami nepakankamai veiksmingai ir jeigu nėra e, nuolatinės viešų, viešųjų lėšų paramos, e, tokia infrastruktūra nebepalaikoma ir nebenaudojama, taigi lėšos panaudojamos netinkamai. Tokią išvadą padarėme ir 2016 metais parengtoje specialioje ataskaitoje dėl, dėl jūrų uostų. Bet to pastebėta, kad nėra pakankamos informacijos, kad galima būtų atlikti tinkamą pajėgumų planavimą. Ir dėl to es um, investicijos į uostų infrastruktūrą susidurė su rizika, kad uh, jos gali būti paprasčiausiai išvaistytos ir nenaudingos. Ir visa tai reiškia, kad reikės papildomų mm, viešų investicijų, kad mm, būtų palaikoma sukurta infrastruktūra. Tai rodo, kad e, dažnai e, sutelkiamas dėmesys, visas finansavimas tam tikrą infrastruktūros elementą ir po to reikia e, nuolatinio valstybės lėšos rauto, kad projektas būtų palaikomas. O atrenkant projektus visų pirma būtų svarbu įvertinti jų naudą gyventojams ir siūlome dabar orientuotis į projektų rezultatus. Valstybės narės visų pirma turi įvertinti kiekybinių požiūrių įvertinamus rezultatus, kurių siekiama pasiekti, gavus finansavimą ir gyvendinus projektus svarbu vietos valstybių narių ir es lygmenių matuoti, vertinti veiksmingumą, remiantis bendraisiais e, darbo rezultato rodikliais. Es pinigai nėra nemokami, reikia gana didelių projektų siekiant užtikrinti įvairių projektų bendrafinansavimą. finansavimą nacionalinės regioninės vyriausybės, nacionaliniai regioniniai parlamentai e, turi vertinti ir tas e, papildomas išlaidas, e, nes būtent jie iš savo biudžetų turėtų jas padengti. Ir būtina užtikrinti, kad šiuose srityse šiais klausimais komisija ir valstybės narės nuolat palaikytų ryšį ir bendrautų. Ačiū. Ponas Martin. Ačiū. Labai dėkuoju už galimybę dalyvauti šiame svarbiame posėdėje, skirtame tokiai svarbiai temai. Šios sesijos pavadinimas gana provokuojantis, verčiantis mus visus susimastyti apie tai, ką turime daryti, kad kuo geriau panaudotume es biudžeto lėšas. E, tikrai turime pagalvoti apie tai, ką jau esame nuveikę 2014-2020 metų laikotarpiu, e, nes e, komisija ir kitos teisės aktų leidėjos pateikė savo pasiūlymus dėl šio laikotarpio ir e, siūloma e, radikaliai nauja struktūra, kurioje būtų naudojamos es lėšos, kad būtų visų pirma orientuojamas į veiklos rezultatus, ir e, būtų kuo mažiau galvojama apie įsisavinimą ir atitikti ir e, kuo daugiau galvojama apie rezultatus. Bet e, reikia žvelgti ir į bendrąjį kontekstą. Pinigai turi būti išleidžiami vis dėlto, kad būtų pasiekti rezultatai ir čia nėra jokių alternatyvų. Iš patirties žinome, kad jeigu yra kokiu nors paskatų laiku išleisti skiriamas lėšas, E, mažiau e, rizikos, e, kad projektas bus uždelstas. Be to, iš patirties prisimename N plus 2, N plus 3 sistemą, dėl kurios padidėjo neišpildytų įsipareigojimų skaičius ir dėl to kaip tik reikėjo daugiau skatinamų priemonių valstybėse narėse. Taigi, uh, akivaizdu, kad e, turėtume dabar kuo labiau naudotis tokiam, to, tokiamis paskatomis, kad e, pinigai būtų išleidžiami viena vertus laiku, kita vertus protingai. Be to, kalbant apie kontekstą, 2007-2013 metais e, naujų mechanizmų dar nebuvo, bet vis dėlto tikrai neignoravome veiklos rezultatų klausimo. E, valstybės narės atlikdavo vertinimus, bet to e, buvo atliekama nemažai ekspost vertinimų, siekiant vertinti, kokiu rezultatu pasiekta panaudojus e, skirtas lėšas. Šioje skaidrėje matote makroekonominių modelių poveikio vertinimo rezultatus. Uh, ir galime iš tikrųjų atsekti viską, kas nutinka e, su skiriamomis e, lėšomis, e, kokia yra graža. Ji yra didesnė nei 2,5 karto iki 2023 metų ir toks modelis gana veiksmingas. Atlikus vertinimus susijusius su įvairiais aspektais matome, kad buvo sukurta nemažai naujų darbo vietų, buvo nutiesta nemažai vandens ir e, sausumos kelių ir panašiai. Taigi dabar jau vertiname viską, kas buvo nuveikta ir matome gana neblogų laimėjimų e, panaudojus skirtas lėšas. Bet e, dabar per kitą laikotarpį 2014-2020 metų susidurima su tam tikrais sunkumais, nes e, norime pasiekti ne mažesnių rezultatų nei per praeitą laikotarpį. Ir dėl to reikia atsižvelgti į kai kuriuos veiksnius, kurie lemia veiklos rezultatus. Be abejo, reikia labiau orientuotis į rezultatus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad e, priimdamos sprendimus, kaip programuoti finansavimą. Ir tai, žinoma, daroma derantis su komisija. Valstybės narės e, turi pirmiausia apsispręsti, kokiu rezultatu nori pasiekti, panaudodamos skirtas lėšas. Be to, turi būti rengiama kiekvienos programos veiklos rezultatų sistema arba struktūra, kurioje turi būti tinkami rodikliai, tinkamas tvarkaraštis, pagal kurį galima būtų viską vertinti. Ir e, turi būti numatytos tam tikros pasiekmes, jeigu užsibrieštų tikslų nepasiekiama tarpiniais etapais. Tai nedaroma veiksmų e, programos lygmenių, nedaroma partnerystės sustarimų lygmenių, nors e, tai iš tikrųjų turi būti daroma veiksmų programos lygmenių, nes būtent tokiu lygmeniu yra nustatomi konkretus tikslai, kurie turi būti pasiekti, norint e, įgyventinti tuos realistiškus rodiklius susijusius su atitinkamais tikslais. Taip pat uh, būtina rinkti įrodymus, kad e, iš pat pradžių buvo priimti tinkamai, tinkami sprendimai ir e, e, reikia atsižvelgti į ex ante sąlygas, užtikrinti, kad jos būtų planuojamos tinkamai, nes būtent jų planavimas lemia tinkamą lėšų panaudojimą gyventinant projektus. Tačiau dar svarbiau turėti tinkamas strategijas Jeigu kalbama apie išlaidas e, švietimo srityje, turi būti atitinkama švietimo strategija, e, turi būti e, protingo pagristo specializavimuose strategija, kad lėšos nebūtų paskirstomos atsitiktinai, priimant izoliuotus sprendimus. Svarbu, kad viskas atitiktų tinkamą strategiją, kad vyktų tinkamas atrankos procesas. Kitoje skaidrėje įsameu matote procesą, su svarbiausiais elementais. Čia siekiama sukurti programavimo struktūrą, kad e, būtų pasiekti kuo geresni rezultatai. Ir tai yra pradžios taškas, norint priimti sprendimus, kaip panaudoti skiriamą finansavimą. Valstybės narės turi nustatyti konkrečius tikslus, nustatyti rezultatų rodiklius, kurie įrodys, kad rezultatai yra pasiekti ir e, numatys finansavimo priemonės atitinkamas. E, dabar e, šioje skaidrėje galima būtų labai paprastai viską paaiškinti. Valstybės narės turėtų savo užduoti tris klausimus. Ką reikia pakeisti? skiriant investicijas, kaip tas pokytis bus vertinamas ir e, kokiais veiksmais e, e, galima prisidėti prie tokių pokyčių įgyvendinimo. Taigi, taip galima paversti bet kokių veiksmų įgyvendinimą labai apčiuopiamais dalykais, matyti tikruosius rezultatus. Dar vienas su šia sistema susijęs dalykas yra svarbiausių rodiklių stebėjimas ir um, įtraukimas į tam tikrą lentelę, tam tikrą sistemą. Taip pat reikia numatyti galimas sankcijas tais atvejais, jeigu finansavimas nebūtų tinkamai panaudotas ir programai baigiantis tikslai nebūtų pasiekti. Bet turime kartu pagalvoti ir apie um, tinkamą lėšų panaudojimą per visą laikotarpį. Ehm, manau, kad netrukus per kelis mėnesius ir metus e, turėsime progų pamatyti, kaip ši sistema veikia. Baigdamas e, pasakysiu, kad uh, vis dar veikia sistema, pagal kurią valstybė narė e, dar gali netekti finansavimo, jeigu jo nepanaudoja. Ir e, kartais toks mechanizmas yra pagrystas, norint užtikrinti, kad išlaidos būtų patiriamos laiku. Bet e, vis dėlto skatinamieji mechanizmai pirmiausia yra susijęs su veiklos rezultatais. Yra skatinamųjų priemonių, kai e, valstybės narės pasiekia užsibrieštų tikslų ir e, yra sankcijų, e, kurios taikomos tais atvejais, kai tikslai nepasiekiami. Taip pat taikomos finansinės korekcijos prireikus. Taigi manau, kad Europos parlamentui padedant mums pavyko sukurti naują sistemą, kuri ir rodo, kaip e, keičiasi pažiūros valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū. O dabar žodį suteiksiu e, mūsų senam bičiuliui, geram pažįstamam visų. E, Erikai Van Rampoj, kuris yra Belgijos atstovų rūmų biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Viskal apie Valoniją daugiau papasakosite mums. Prašom. Ah ja. Dank u mevrouw de voorzitter. Ik ben um, Belgische eh, voorzitter van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik ben wel een Vlaming, maar ik ben. Ačiū pirmininkė, aš esu, kaip ir sakėte, Belgijos atstovų rūmų a, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, esu ir regioninio parlamento narys, aš kalbėsiu kaip Belgijos atstovų rūmų narys e, dirbantis biudžeto srityje. Iš tikrųjų, galvojant apie biudžeto vertinimą, mūsų vaidmo yra labai svarbus. Štai neseniai buvo pateiktas biudžeto projektas ir mūsų tikslas yra užtikrinti 2018 mm, metų biudžeto pusiausvyrą, bet akivaizdu, kad tą reikės daug darbo įdėti, kad to būtų pasiekta. Na, mes tikimės, kad išvengsime vis tik tai deficito perviršio procedūros. Tikrai džiaugsimės, jei taip neįvyks, jei tų 3 procentų neviršysime. Kontekstas iš ties sudėtingas. Labai svarbu, kad bent jau eurozonoje mūsų biudžetinė politika būtų panaši, suderinta. Uh, mes turime užtikrinti biudžeto pusiausvyrą, aišku, turint omenyje 3 procentų e, leistiną ribą, bet žinoma, to pasiekti nelengva ir reikia siekti tos pusiausvyros kad nebūtų pernelyg didelių valstybės skolų. Ir tokiuose kaip šiandienos susitikimuose Aš manau, kad yra svarbu kalbėti apie nacionalinių biudžetų kontrolę, bet lygiai taip pat, aišku, reikia kontroliuoti ir Europos e, biudžetą. Europa turi mm, savo biudžetą, tai yra jos atsakomybė ir aišku, kad mm, biudžeto institucijos kartu su komisija turi užtikrinti, kad kontrolė būtų ir patikima, ir efektyvi. juk biudžetas yra vertinamas pagal jo įvykdymą. 2018 metams. planuojant biudžetą. Gali tai būti, kad galbūt ekonominė socialinė krizė dar nebus visiškai pasibaigusi, dar bus jaučiami tam tikri padariniai. Aišku, kad reikia e, negailestingai kovoti su sukčiavimu ir piknaudžiavimu, čia e, gali būti tik tai nulinis pakantumas. Klaidų lygis turi būti mažinamas, kaip audito rūmai mums pasakė. Tai, Aišku, kad tai yra Europos biudžetui padaroma žala ir būtina tą klaidų lygį mažinti, nes tai yra dalis biudžeto, kuri yra prarandama, išvaistoma, nes biudžetas nėra iki galo įgyvendinamas pagal galiojančias taisyklės. Taigi, kai žiūrime į tokį klaidų lygį, kuris išlieka, pavyzdžiui, sanglaudos politikoje, vis kartojasi regioninės kaimo plėtros politikos rytise, tas lygis yra iki 5 procentų. Prieš dešimt metų tai buvo virš dešimt procentų. Tai aišku, palyginsiu tuo laikotarpiu, situacija yra gerokai pagerėjusi, bet klaidų lygis vis dar yra pernelyg didelis. 5 procentai tai yra dar labai daug, iki 5 procentų mm, tie, kas įmoka į biudžetą, turi gauti ir atitinkamas garantijas dėl pinigų panaudojimo. Ir turi būti atitinkamas garantijos ir dėl skaičių, kurie yra pateikiami patikimumo. Būtina galvoti apie mm, tai, kaip yra valdomas biudžetas. Aišku, niekas nenori blogo valdymo, visi nori, kad tas valdymas būtų geras, bet kartais susidaro toks įspūdis, e, kad mokesčių mokėtojų pinigai, valstybių narių pinigai nėra tinkamai valdomi. Kuomet susiduri su tokia situacija, tai man atrodo, visi visų pirma turi, na, pasišluoti savo kiemą, susitvarkyti savo namuose visų pirma. Ir e, manau, kad būtent kiekviena valstybė, kiekviena institucija privalo imtis savo priemonių. Turi būti susigražinamos lėšos, kuomet e, tai yra būtina, bet e, pavyzdžiui, 2016 metais, kuomet vyko 2000-2006 metų laikotarpio programų užbaigimo visas įvertinimas buvo nepaprastai didelis vėlavimas, pavyzdžiui, lėšų susigražinimas rytyje ir tai yra visiškai neprimtina situacija. Deja, parlamentas visuomet balsuodavo už biudžeto vykdymo patvirtinimą. Mm, atsimename Santero mm, komisijos likimą. E, aišku, nacionalinė regionė vietos valdžia turi būti pasirengusi vaidinti savo vaidmenį, užtikrinant gerą lėšų valdymą, kadangi labai didelė, apie 80 procentų lėšų dalis yra pasidalyto valdymo susigražinimo klausimai, klaidų lygis, problemos valstybės narėse. Visą tai verčia galvoti, galbūt yra kažkokių tai problemų su Europos politikos mm, koncepcija biudžetos srityje. Turime būtinai atsikratyti to, to, to požiūrio, kad jį panaudok arba prarasi, kad jei lėšų būt, nepanaudosi žudbūt, tai jos bus prarastos. Um, aišku, Europos žargone daromas aiškus skirtumas tarp vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės, tiks, trumpalaikės trukmės, ilgalaikės trukmės tikslų. Ir galvojant apie mm, kompetencijų federalizavimą, tai neturėtų stabdyti geros valdysenos priešingai. Um, tinkamas valdymo kompetencijų pasidalymas tarp skirtingų uh, institucijų lygių turi užtikrinti tikrai gerą lėšų valdymą. Ir todėl labai sveikiname tokius susitikimus kaip šiandienos, kur a, Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamento atstovai gali a, pasitarti, pasikeisti nuomonėmis. A, Manau, kad reikia dažniau įtraukti į šiuos procesus skirtingų valdymo lygmenų atstovus. Čia, aišku, visų atsakomybės yra aiškios. Europos Sąjunga apibrėžia, koks bus biudžetas pagal atitinkamus rezultatus. Taryba ir parlamentas nusprendžia kartu po to atitinkamos valstybių narių institucijos ir komisija turi įvykdyti biudžetą. Tai aišku, kad čia reikia atitinkamų pajėgumų. Ir visų pirma, reikia spręsti aktualiausias problemas, ypač pasidalytos kompetencijos politikos rytise. Reikia nedvėjojant kelti savo tikslius, aiškius klausimus. Ir biudžetas turi būti formuojamas pagal tą programą, kokia yra nustatyta tam laikotarpiui. Reikia pernelyg sustabarėjusiai nesilaikyti nusis, nusistovėjusių dalykų. Reikia atviriau mąstyti, reikia žiūrėti ilgalaikę perspektyvą, reikia mm, atsik, suprasti, kad tai nėra a, sovietinė planinė ekonomika. Mes a, turime planuoti savo ekonomiką visiškai kitais principais. Taigi, pirmininkė, aš stengiuosi pasidalyti savo mintimis, prisėdamas prie bendrų diskusijų ir dėkoju Jums uždėmesi. Labai ačiū. Tikrai dėl daug ko, ką Jūs pasakėte, mes su Jumis sutinkame. O dabar Lenkijos atstovė Mums buvo pranešta, kad iš Lenkijos atstovo nebus, bet štai matau kolegę, taigi prašau žodis Jums. Ačiū kaip Lenkijos parlamento atstovė, bet taip pat e, kaip rytų Lenkijos atstovė, kur tikrai daug nuveikta būtent dėl ES lėšų, bet e, reikia dar nemažai nuveikti ir pataisyti. Norėčiau pabrėžti, kad mes aišku už tai, kad lėšos būtų išleidžiamos kuo veiksmingiau, e, efektyviau, bet noriu taip pat pasakyti, kad svarbu e, kalbėti apie europinę pridėtinę vertę tų europinių lėšų, kurios išleidžiamos arčiausiai piliečių. Būtent e, kalbu apie tos projektus, kurie gyvendinami sanglaudos politikos arba ŽUP e, kontekste. Tos lėšos pasiteisino europinės integracijos procese ar prisitaikant mums prie naujų iššūkių. Ir tos lėšos skiriamos ne vien vietos poreikiams, bet taip pat padeda spręsti europinės reikšmės klausimus klausimus, tokius kaip aplinkosauga ar perėjimas prie ekonomikos be anglės dvideginio, taip pat dėgiant e, inovacijas ir naujas technologijas. Reformos yra reikalingos, bet mes turime į jas žvelgti atsargiai, kad e, likščiolinis įdirbis nebūtų prarastas mūsų bendri prioritetai, mūsų dabartiniai prioritetai tebe išlieka aktualūs ir mes e, turime užtikrinti, kad jie būtų tinkamai finansuojami. Ačiū. Ähm, Ačiū Jeigu dar kažkas norėtų pasisakyti, tai mm, labai prašom. Iš tikrųjų, kalbant e, apie lėšų panaudojimą, žemės ūkio sektoriuje yra specifinių problemų. Čia yra e, tikrai papildomų problemų šioje sistemoje galbūt e, yra mm, net ir per didelės sumos e, mūsų nuomonė. Yra tikrai nemažai programų, skiriama nemažai lėšų, bet e, ne visos lėšos po to mm, tinkamai įsisavinamos. Bet taip pat yra ir neišmokėtos sumos, kurios yra pakankamai aukštos. ilgai, trūksta, ilgai trunka daugiametės finansinės programos e, finansavimo procesas. Ir po jo, jeigu lėšos nebeišmokamos, tai kyla nemažai problemų. Daug valstybių narių suinteresuotos e, kokiu nors būdu lėšas panaudoti, net nesigilintamos, ar konkretus projektai tikrai reikalingi. Ir apie tai galėtume kalbėti visą vakarą. Tai yra tikrai Labai įdomi tema, galima būtų ilgai kalbėti apie projektus, kurie gyvendinami, bet ir nėra niekam reikalingi. Taigi tikrai reikia galvoti, kaip lėšas tinkamiau nukreipti, e, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas ir kūriamos darbo vietos. Ir galbūt iš tikrųjų e, reikia kelti atitinkamas sąlygas, nes e, lėšų vis mažėja, taigi jos tampa vis vertingesnės. Tik tai tikrai mums labai skaudus klausimai ir kyla visada klausimai, kokia yra pridėtinė vertė tų lėšų, kaip valstybės narės tas lėšas panaudoja. Ir mm, tie patys klausimai, aišku, bus keliami ir per kitą daugiametę finansinę programą. Na ir dabar mm, galbūt suteiksiu žodį ponui Martinui e, pasisakyti apie kitą finansinį laikotarpį. Uh, Vėliau ponas Lazarų pasisakys e, apie lėšų įsisavinimą ir galbūt e, dar nacionalinių parlamentų atstovai norėtų pasisakyti ponui Van Rompojui. Suteiksiu žodį. Yra iš tikrųjų ir tam tikrų konstitucinių problemų. Ir Pavyzdžiui, yra specifinių problemų Ispanijoje, problemų susidarančios dėl federalinės sistemos Vokietija. Taip pat federalinė e, valstybė, bet problemos čia kitokios. Na, o Belgija dar vienas skirtingos struktūros pavyzdys. Ir šių metų pradžioje buvo tikrai išspręsta nemažai struktūrinių problemų susijusių su finansavimu. Tikiuosi, kad naujų neiškilo. Uh, Bet e, norėčiau išgirsti tikrai jūsų požiūrį į šias problemas. Taigi, kol kas dabar ponas Martinas pirmiausia. Ačiū pirmininkė, galbūt porą pastabų, prie kurių norėčiau grįžti ir kurios buvo išsakytos e, diskusijose. Klaidų lygio klausimas e, buvo iškeltas ir aišku, tai nestebina. Mes dažnai kalbame šiame komitete apie klaidų lygį, aptardami sanglaudos politiką ir struktūrinius fondus. Buvo paminėta, kad Europos audito rūmai savo 2007-2013 laikotarpio ataskaitoje nustatė, kad auditorumų nustatomas, nustatytas klaidų lygis buvo apie 5-6 procentai. Aš norėčiau, kad šią informaciją vertintume kontekste. Reikia atsižvelgti ir auditorumo ataskaitą, ir metinę ataskaitą parengtą mūsų generalinio direktorato. Uh, Būtent e, kontrolės grandinės pabaigoje skaičiai pasikeičia. Taigi tuo metu, kai mes atliekame kontrolę, remdamėsi nacionalinių audito institucijų mm, veikla, e, mūsų nustatomas klaidų lygis yra apie 3 procentai. Ir po to dar turime atsižvelgti į korekcinius procesus. Ir e, yra aiški metodologija, kaip tai daroma. Ir mes e, tada nustatome likutinį e, klaidų lygį, kuris yra iki 2 procentų. Aišku, viskas paaiškės galiausiai, kai bus e, uždarytos ar baigtos vertinti visos programos iki 2017 metų, kai mes jau baigsime analizę. Aš jau Anksčiau kalbėdamas trumpai minėjau, kad mes padarėme tam tikrų esminių pakeitimų susijusių su tuo, kaip mes gauname patikinimus dėl atitikties sanglaudos politikai 2014-2020 metai, metų laikotarpėje. Ir mums tai padės tiksliau nustatyti likutinį klaidų lygį, nes mes žiūrėsime, uh, į 12 mėnesių laikotarpį atskirai ir nustatysime tą likutinį klaidų lygį. Ir taikydami tokią sistemą mes galėsime parodyti, kiek pasikeitė situacija nuo 2006 iki 2013 metų, o klaidų lygis per tą laikotarpį gerokai sumažėjo ir mes esame pasirengę eiti toliau ir, aišku, visuomeniai tai bus signalas, kad lėšos yra panaudojamos tinkamai. Tai čia vienas elementas. Dar buvo iškeltas klausimas apie administracinius gebėjimus. Būtent tam, kad e, lėšos būtų paskirstytos tinkamai, būtina dirbti su valstybėmis narėmis, stiprinant jų gebėjimus. Ir tai yra daroma, e, daroma iš dalies e, nustatant ir atitinkamas sąlygas, kurios lemia gebėjimų stiprinimą, bet taip pat e, teikiama techninė pagalba, ją teikia komisija ir parma taip pat teikia kitos institucijos. Ir visa tai yra nukreipta toms valstybėms narėms, kurios turi silpnesnės administracijas, kuriuoms reikia tikrai tos papildomos paramos, kuri Mm, turi būti skirta sudarant atitinkamas įgyvenimo strategijas, kurios yra sudėtingos. Ir dabar yra mm, vykdomos e, bandomosios programos e, tam tikrose regionuose. Mes e, dirbame labai glaudžiai su nacionalinėmis regioninėmis valdžios institucijomis. Taigi tai yra tikrai ta probleminė sritis, kurią mes nustatėme ir kurioje dirbame. Toliau dėl įsipareigojimų. 2013, nuo 2013 iki dabar Sanglaudos politikos fondui ir regioninės plėtros e, fondui skirtos lėšos yra apie 1 milijardas. Tiek skirta valstybėms e, narėms tai yra pakankamai ribota suma. Aišku, galutiniai skaičiai bus aiškus, kai bus e, baigtos visos programos, o kitų metų kovo turės būti viskas pabaigta ir pateikti atitinkami dokumentai. Ir mūsų žiniomis tik dviems ar trims valstybėms narėms e, grėsia pavojus prarasti kažkiek išskirtų lėšų. Taigi e, mes Manome, kad tikrai visiškai teisinga padėti valstybėms narėms įsisavinti visas skirtas lėšas. Ir tuo pat metu, aišku, būtina reikalauti, kad visų taisyklių būtų laikomasi, būtų laikomasi atitikties. Ir svarbus rezultatai. Ir dar vienas labai svarbus elementas - skaidrumas kalbant apie veiklos rezultatus. Ir ne vien komisija turi vykdyti stebėseną, užtikrindama, kad lėšos tinkamai išleidžiamos, bet ir nacionalinių regioninių ar vietos lygmenių. Taip pat turi būti užtikrinta atitinkamų e, organų stebėsena. Todėl 14-20 metų laikotarpiui mes numatėme žymiai didesnį skaidrumą ir tai rodo mūsų atvira domenų platforma, kur bet kas gali prisijungti prie tos internetinės platformos, e, pamatyti, kokie yra įsipareigojimai, kalbant apie siekiamus rezultatus, e, kiek lėšų skirta ir kaip tos lėšos panaudojamos. Ir galiausiai taip pat yra viešinami to lėšų panaudojimo rezultatai. Mm, valstybės narės taip pat teikia metinės ataskaitas ir tuo ataskaitų duomenys mes viešiname su jais gali susipažinti visi, kam tai įdomu. Taigi yra tam tikrų veiksnių, labai svarbių veiksnių, kurie skatina orientavimąsi į rezultatus. Galvojant apie ateitį, dabar be abejo yra dar ankstyva stadija, mąstant apie tai, kas bus po 2020-ųjų, bet iš vykusių diskusijų apie biudžetą orientuotą į rezultatus. Ir galvant apie komisijos komunikatą dėl laikotarpio vidurio peržiūros, tikrai matome, kad yra ketinama pasiremti tuo, kas padaryta per 14-20 metų laikotarpį, pasinaudoti mm, tais mm, faktais, tomis išvadomis, kurias mes mm, galėsime padaryti per šitą laikotarpį. Reikės nustatyti, kas pavyko, ką reikia toliau tobulinti. O sanglaudos politikos kontekste mes matome, kad e, sąlygos yra tas įrankis, tik, kuris tikrai pasiteisina ir jos galėtų būti tik tai galbūt dar šiek tiek e, patikslintos O pa, supaprastinimas yra dar vienas labai svarbus elementas, nes nors jau daug yra padaryta, bet vis dar mm, susidaro įspūdis, kad nėra taip lengva gauti finansavimą, kaip turėtų būti ir netaip paprasta valstybėms narėms valdyti lėšas bendro valdymo kontekste, kaip turėtų būti. Taigi laikotarpio vidurio peržiūros pasiūlymai lemia tai, kad turės būti toliau įgyvendinami sėkmingi veiksmai, bet e, aišku, kad reikės eiti dar toliau. Lankstumas dar buvo paminėtas. Tai taip pat, aišku, bus e, vienas tų elementų, į kurios turės būti atsižvelgta, ypač po 2020-ųjų, ir turės būti nustatytas ryšys su ekonominė valdysena, apie ką kalbėjo ir anksčiau pasisakė. Taigi mes tikrai galvosime per artimiausius mėnesius ir galiausiai komisija iki kitų metų pabaigos teiks atitinkamą pasiūlymą. O sanglaudos politikos e, atžvilgių bus e, tam tikrų tarpinių etapų. Kitų metų birželio mėnesį vyks e, formas Tai bus vieta ir laikas konsultacijoms ir vėliau bus skelbiama sanglaudos politikos ataskaita antroje metų pusėje. Ačiū. Der Berichterstatter wollte das Wort ergreifen. Joachim. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Dar pranešėjas trumpai. Ačiū pirmininkė, kadangi yra nacionalinių parlamentų ir regionų atstovų Norėčiau pastirauti dėl struktūrinių fondų ir jų svarbos kaimo plėtros srityje. Nieko apie tai negirdėjau. Man būtų įdomu sužinoti dėl šių fondų, kalbant apie 2014 metų, 2020 metų laikotarpį. 2015 metais buvo numatyta tam tikra skiriamų mokėjimų apsauga, o e, suma buvo 23 milijardai eurų. Ir tos atsargos nebuvo pakankamai padengtos, e, garantuotos. Dabar e, jau iš dalies trūksta biudžetuose, todėl ir per šį naująjį laikotarpį stebime tam tikrą dėlsimą. Penktadalis valstybių narių pateikia tam tikrus duomenis, skaičius apie atitinkamus projektus, partnerystės projektus ir kitus Žinoma, ir dabar galime pradėti darbą, bet e, jau e, praėjo trijai metai, nes viskas prasidėjo 2014-aisiais. 18-19 e, turėtų vykti vertinimo procesas, remiantis rezultatais. Taip pat yra veiklos rezultatų rezervas ir apie visą tai kalbu todėl, kad e, tiesiog noriu pasakyti, koks pavojus kyla dabar šiai politikai ir manau, kad turime spręsti šį klausimą, šią problemą, kalbant ir apie jau įgyvendintus projektus. Manau, kad tai būtų pratinga, nes e, struktūriniai fondai visiems e, labai svarbus Žinoma, yra nemažų apribojimų ir dar kartą norėčiau paminėti tą konkretų 80 procentų skaičių. Nes būtent 80 procentų grįžta į valstybės narės per regioninius ir kitus fondus. Žinoma, visi nori ir toliau naudotis šiomis lėšomis, bet kyla tam tikrų pavojų. Ir Mums būtinai reikia konsensuso visais lygmenimis dėl šių lėšų panaudojimo yra mm, eilė nustatytų tikslų. Europos parlamentas uh, Kitos ES institucijos e, taip pat e, būtinai turi aktyviai dalyvauti šiuose procesuose ir jeigu tik kyla kokiu nors e, kliūčių ar sunkumų, būtinai turime juos išnagrinėti, nes po trejų metų susitursime su tomis pačiomis problemomis kaip šiandien, tik tai jos bus dar blogesnės. Dabar yra sumažinimas 50 procentų, kalbant apie šios e, fondus ir per naująjį finansavimo laikotarpį bus e, tikrai labai sunku veiksmingai finansuoti šiuos projektus. Taigi tikrai turime dabar sutelkti dėmesį į ateitį ir apie tai kalbėti. Bendratarbiauti šiais klausimais. Ačiū. Dėkuoju, dabar stiksiu žodį ponui Van Rompui ir po to, žinoma, vėl ponui Lazaro, kad jis galėtų pakomentuoti. Ačiū. Belgija yra federacinė valstybė. Valonija, Flandrija, Bruselis turi daug įgaliojimų ir kai vyko dėrybos dėl e, sustarimų dėl tarptautinės priekybos. E, juose turėjo dalyvauti visi trys regionai, ne federalinis parlamentas, bet trys regionai atskirai. Jie turėjo spręsti ar patvirtinti susitarimą. E, Vokietijoje nacionalinių lygmenių taikoma Bundesrecht federalinė teisė. Uh, Bet Belgijoje yra kitaip. Belgijoje regionai turi išimtinę kompetenciją priekybos sustarimų srityje. O kalbant apie struktūrinius fondus, jie tvarkomi taip pat regioninių lygmenių. Ir um, kažkada dirbau Flandrijos parlamente priekybos srityje ir Mes e, šiais klausimais turėjome išimtinę kompetenciją ir federalinis parlamentas e, negalėjo nieko padaryti praktiškai. Valonijoje yra nedarbo, e, pramonės nuosmukio, naujų technologijų trūkumo problemų ir Belgijos atveju nemažai struktūrinių fondų pagristai skiriama regionui, e, kuriame daugiau socialinių problemų. O Flandrijai didesnį poveikį daro žemės ūkio politika. E, už ją Belgijoje taip pat atsako regionai. Yra tam tikrų atsakomybės ryčių, e, nacionalinių lygmenių, bet e, dažniausiai tai regionai. Būtent regionai sprendžia, kur bus e, paskirstytos lėšos. Ir federalinė vyriausybė čia sprendimų nepriima. Juos e, priima regionai. Kalbant apie struktūrinių fondų panaudojimo mastus, tai aptariama regioniniuose parlamentuose, o ne nacionalinėme e, federalinėme parlamente. Kai dabar vyko diskusija, daugelis kolegų minėjo apie struktūrinių fondų ir projektų veiksmingumą, pranašumus. Sakė, kad ne visada pavyksta pasiekti norimų rezultatų. Ir Per daugelį metų lėšų paskirstimas tapo daug labiau selektyviu. Klausėte, ar nacionalinis parlamentas sprendžia dėl struktūrinių fondų? Ne. Sprendžia regioniniai parlamentai. Ir Belgijos regionai mm, yra labai autonomiški, bet mm, kai kurie Belgijos regionai netgi galvoja, kad to nepakanka ir nori dar e, didesnio savarankiškumo Taigi federalinėme parlamente mes negalime priimti sprendimų dėl europinių lėšų išleidimų. Štai atsakingi regionai. Iš tikiuosi, pirmininkė, kad atsakiau jūsų klausimą. Vielen Dank. Jetzt haben wir wieder viel dazugelernt. Dankeschön. Ähm, das werden... Ačiū. Tikrai nemažai svarbių klausimų paminėjote. Veiksmingumas, jo didinimas, žinoma, labai svarbus. Dar kartą suteiksiu žodį ponui Lazaru, kad jis e, galėtų pakomentuoti šį skirsnį ir pristatytų uh, kitą naują ES ir valstybių narių administracinių institucijų bendratarpiavimo modelį. Ponas Lazaru. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į visiems rūpimą klausimą kad išlaidos pagal dabartinę daugiametį finansavimo programą klostosi ne taip, kaip e, tikėtasi, delsiama ir manoma, kad e, komisija ir valstybės narės turėtų spręsti šiuos klausimus. Pagal e, DFP reikėtų kuo labiau e, remtis auditorių atliekamų darbų, e, žvelgti į ateitį ir valstybių narių institucijos turėtų e, įvertinti metinius tarpuskaitus duomenis prieš mums atliekant jų auditą ir E, tuomet jau būtų pritaikytos korekcinės priemonės ir tai mums padėtų patiems e, susimažinti audito darbo krūvį. Kalbant apie finansinių priemonių taikymą pagal DFP ir ypač apie gana didelės e, sumas, kurios nepanaudojamos ir nepaskirstomos naudos gavėjams, reikėtų paminėti dar svarbesnį dalyką. Pinigai, finansinės priemonės turi būti pakankamai įrodymų, kad šiomis priemonėmis e, gerai prisidedama prie darbo vietų kūrimo, investicijų, e, kitų priemonių gyvendinimo. Kol kas tokių įrodymų trūko ir e, nebuvo dedama pakankamai pastangų šioje srityje. Dabar pereisiu prie trečiosios mūsų diskusijos dalies dėl naujojo modelio. Audito rūmai mano, kad DFP pokyčiai galės mums padėti viską patobulinti, bet žinoma, viską dar reikia įvertinti. Uh, bus e, paskelbta e, specialioji ataskaita kitų metų pradžioje. Ir e, ten bus pateiktų sertifikavimo įstaigų nuomonės susijusios su atitinkamomis išlaidomis. Ir antra, reikia skirti daugiau dėmesio veiklos rezultatams, ne tik atitikčiai. Ir tą taip pat planuojame atspindėti mūsų metinėje ataskaitoje. Audito rūmai pabrėžia tai, kad Europos nacionaliniai parlamentai gali padėti užtikrinti, kad taisyklės būtų mažiau sudėtingos ir kad pagal jas būtų galima pasiekti norimų rezultatų, kad būtų teikiami patikimi duomenys. Kaip galima tai užtikrinti? Kaip jau paaiškinau per pirmąją sesiją, Vienoje audito nuomonėje išvadoje yra e, pateikiamas pasiūlymas dėl galimos e, tokio proceso struktūros. Reikia aiškesnių, paprastesnių teisės aktų. E, reikia pavyzdžių. Vienas auditas nereiškia, kad visi visais pasitikė. Pagal nacionalinius standartus reikalaujama, kad e, visi auditoriai e, dirbtų pagal tuos pačius standartus ir e, taip pat tuo atveju, kai audito darbas kartojamas, bet jeigu patobulintume ataskaitų rengimą ir teikimą, tai būtų naudinga keliose srityse. E, tai padėtų mums e, geriau viską apžvelgti geografiniu požiūriu ir e, sutelkti dėmesį, iš tikrųjų sutelkti į rezultatus. O tam reikia bendro supratimo, kaip minėjo ponė Dlambaeva 2014 metų biudžeto vykdymo užtikrinimo kontekste atskaitingumo grandinė turi vienodai suprasti savoką veiklos rezultatai. Ačiū. Taigi tai buvo įžanga į trečiąją sesiją. Gerai, ačiū labai. E, kalbant apie komisijos biudžeto vykdymo užtikrinimą 2014 metų, ačiū gerbiami parlamento nariai, auditorumų atstovai, kiti kolegos. Atsiprašau, kad e, nuo pat pradžių negalėjau dalyvauti, nors man tai labai svarbus klausimas. bet dalyvavau kitame klausime e, dėl direktyvos, e, darbuotojų komandiravimo direktyvos e, peržiūros, todėl čia pavėlavau. Labai malonu pasidalyti nuomonėmis apie finansinio valdymo klausimus su nacionaliniu parlamento atstovais ir um, komisijos ir audito rūmų atstovais. Manau, kad būtent taip turėtų veikti bendradarbiavimas. Finansų valdymas, ko gero, nėra patraukliausias klausimas, kuriuo galėtume diskutuoti. E, geresnė mokesčių mokėtųjų pinigų apsauga, žinoma, yra labai svarbus e, e, klausimas, kai labai didelis nedarbas, kai išteklių stoka stebima, kai kyla įvairių iššūkių. Uh, Mes e, esame labiausiai susirūpinę e, dėl politikos ir aš noriu tai pabrėžti ypač, nes e, tai buvo ir pirmosios šios popietės sesijos tema kalbant apie žemės ūkį ir kitas sritis, visų pirma reikia galvoti apie politiką. Finansų valdymas yra svarbus aspektas, bet e, be abejo neturėtume visų pirma pamiršti apie politiką, apie politikos įgyvendinimą, gerinant Europos piliečių gyvenimo standartus. Gaila, kad e, daugiau nei pusė atsakingų ES valstybių narių institucijų neatvyko į šį posėdį. Pagal um, e sutarties 317 e, straipsnės biudžetas įgyvendinamas bendradarbiaujant su valstybėmis narimis. Taigi manau, kad norint užtikrinti veiksmingą finansų valdymą, tikrai turime bendradarbiauti. O bendradarbiavimas reiškia, kad e, turi būti bent dvi šalis. Turime kurti pridėtinę vertę, turime dirbti kartu su piliečiais, mažinti paklaidos lygį valdant finansus. Taip pat norėčiau pabrėžti kai ką, ką audito rūmai turėjo kartoti daugelį kartų savo metinėse ataskaitose, ataskaitose kad e, daugeliu atveju, kalbant apie klaidas, e, komisija valdžios institucijos valstybėse narėse iš tikrųjų turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų išvengti tokių klaidų prieš E, patvirtintamos išlaidas. Taigi, Labai svarbu, kad e, šis komitetas e, pakvietė nacionalinių parlamento atstovas. Mūsų komitetas visų pirma rūpinasi mokesčių mokėtųjų pinigais, tuo, kaip jie yra išleidžiami, vadovaudamasis metinėmis Europos audito rūmų ataskaitomis. 2015 metais e, biudžetas buvo apie 140 milijardų eurų. Galbūt tai netoks ir didelis biudžetas, bet jis yra labai svarbus, ypač toms valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo ES finansavimo ir galiausiai komisija atsako už biudžeto vykdymą. Bet 80 procentų išlaidų valdomos kartu komisijos ir valstybių narių ir tai ypač pasakytina apie žemės ūkį, regioninius klausimus ir užimtumą. Kiekvienais metais Europos audito rūmai randa klaidų, pažeidimų susijusių su ES biudžetu, ypač pagal bendrą žemės ūkio politiką, kaimo plėtros politiką ir regioninės plėtros politiką. Tokių klaidų atsiranda dėl nesusipratimų, dėl nepakankamo bendravimo es lygmenių. Dėl to, kad valstybės narės mm, pateikia pagražintus duomenis, dėl to, kad e, trūksta patikrinimo. Komisija taip pat e, praneša apie tokius e, dalykus savo ataskaitose kurias rengia generaliniai direktoratai. Žinoma, natūralu, kad turime apie visą tai kalbėti su valstybėmis narėmis e, ir natūraliai palaikome dialogą su nacionaliniu parlamento atstovais. E, be abejo, turime keistis nuomonėmis su jumis visais. E, pernai buvau pranešėję dėl 2014 metų biudžeto vykdymo užtikrinimo ir klausimas nebuvo labai sėkmingas, nes daugelis atsisakė dalyvauti posėdėje. Šiais e, metais pirmininkaujančiai Slovakija maloniai mm, mandagiai atsisakė dalyvauti posėdėje ir man atrodo, kad tiesiog e, ne visiems pakankamai rūpi ES finansinių interesų apsauga. E, mano nuomonė, tai iš tikrųjų valstybių narių atsakomybė. Taip, žinoma, valstybės narės pačios prisima atsakomybę už šiuos klausimus įgyvendintamos biudžetą. Jos pateikia specialių pareiškimų, deklaracijų ir panašiai. Ypač kalbu apie tris valstybės narės ir e, Europos parlamentas palankiai vertina tai, kad šios valstybės narės Danija, Niderlandai ir Švedija nusprendė e, pateikti tokias nacionalinės deklaracijas. Tai labai svarbu, kad valstybės narės prisimtų politinę atsakomybę už sąjungos lėšų panaudojimą patvirtintamus tokius viešuosius dokumentus. Kita vertus, ES finansinis reglamentavimas numato, kad e, Valstybės narės, jų e, institucijos e, turi skelbti metinį patikinimą, patikinimo pareiškimą ir man būtų labai įdomu išgirsti jūsų pastabas ir galbūt pasiūlymus susijusius su nacionalinių deklaracijų klausimais ir parlamentų vaidmens šioje srityje. Taip pat e, norėčiau išgirsti apie jūsų nuomonę dėl audito mechanizmo, kaip e, tai organizuojama jūsų valstybėse, e, kaip integravimas, bendradarbiavimas ES lygmenių gali būti naudingas. Taigi tai būtų labai įdomu aptarti. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Žinoma, turime savęs paklausti, kokio pobūdžio dialogą norime turėti su nacionaliniais parlamentais kaip parlamento komitetas. Galiu Jūs patikinti, kad tas dialogas pirmiausia yra bendradarbiavimo ir geros valios priemonė. Čia nėra jokios hierarchijos, tiesiog norima pasikliauti patikimą informaciją ir užtikrinti visišką tarpusavio supratimą. Europos parlamentas nenori e, e, pamokslauti. Tiesiog norime gerai suprasti, kokiu problemu kyla ir e, sugebėti rasti sprendimus. Kai audito rūmai randa tam tikrų pažeidimų politikos srityje, tuos pažeidimus galima įvairiai paaiškinti, įvairiai pateisinti ir turime įsiklausyti vieni kitus pastabas E, nustatyti problemas ir sunkumus, e, su kuriais e, tenka susidurti nacionalinėms valdžios institucijoms įgyvendinant ES biudžetą. Žinome, kad pažeidimų dažnai atsiranda dėl taisyklių sudėtingumo, dėl to, kad sunku jas visas įgyvendinti. Taip pat žinome, kad kartais valstybėms narėms kyla tokių didelių sunkumų dėl šių taisyklių sudėtingumo, kad jos pačios parengia atitinkamas taisyklės ir Europos parlamentas čia taip pat vaidina atitinkamą vaidmenį kaip teisės aktų leidėjas. Taigi, itin svarbu užtikrinti tą tarpusavį ryšį ir bendratarpiavimą sąjungos lygmenių. Kasmet vykdoma labai įdomi procedūra biudžeto vykdymo užtikrinimas. Nežinau, kiek čia esančių yra biudžeto ekspertai, kiek nacionaliniuose parlamentuose žinoma, kas, ką reiškia tas terminas. Kadangi yra institucijų atsakingų už es biudžeto vykdymą, um, Sutartyje yra numatyta, kad e, jos atsako už biudžeto vykdymo užtikrinimą ne Europos parlamentui, bet e, nacionaliniams parlamentams. Ir mes e, Žinoma, turime laikytis tam tikros bendrosios struktūros ir bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai parems mūsų pastangas, nes mūsų bendras tikslas užtikrinti, kad mūsų šalių piliečių mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami kuo veiksmingiau. Baigdama, e, kolegos, dar norėčiau pasiūlyti keturis konkrečius veiksmus, pateikti keturis konkrečius bendradarbiavimo pasiūlymus, kad e, kuo sklandžiau vyktų bendradarbiavimas tarp e, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento biudžeto kontrolės klausimais. Tiesiog mastau garsiai ir galėčiau pasiūlyti visų pirma pirmąją mintį, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, galėtume apie tai padiskutuoti. Manau, kad verta būtų pradėti nuo konkrečių klausimų, nuo konkrečių dalykų. Mano pirmasis pasiūlymas būtų toks. Europos audito rūmų metinės ataskaitos metinis pristatymas vyktų dalyvaujant nacionaliniams parlamentams. Žinoma, būtų gerai, kad tai vyktų Bruselėje, galite visi atvykti ir dalyvauti. Nes pasidalėjimasis valdymas, biudžeto vykdymas svarbus visoms valstybėms narėms. Taigi galėtume kartu išklausyti pristatymą, kai Europos audito rūmai pristato savo metinę ataskaitą ir iš karto pradėti kartu e, partneristės pagrindų dirbti ties ją. Mano kitas pasiūlymas būtų e, e, renkti, sistemingai renkti diskusijas dėl biudžeto vykdymo užtikrinimo dalyvaujant Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams ir kas šešis mėnesius e, tokius susitikimus galėtų renkti tuo metu pirmininkaujančioji valstybė. Manau, kad tai būtų naudinga visoms šalims. Trečiasis konkretus pasiūlymas e, būtų sukurti personalo tinklą. Nes, e, žinoma, nieko negalime nuveikti be savo darbuotojų, be personalo galėtų tokį tinklą sukurti atitinkamų komitetų sekretoriatai, jie galėtų bendradarbiauti, bendrauti, kai reikėtų kelti konkrečius klausimus. Taip e, e, per tą tinklą būtų galima taip pat skleisti Um, teigiamą praktiką, kaip ir ką galima supaprastinti ir panašiai. Kiekviename nacionalinėme parlamente galėtų būti paskirtas kontaktinis asmuo, kuris būtų atsakingas už tokios informacijos klaidą. Na ir paskutinis paprastas uh, pasiūlymas uh, būtų sistemingas nacionalinių parlamentų informavimas kai uh, Europos parlamentas siunčia savo delegacijas į valstybės narės. Žinoma, taip būna kars nuo karto. Taigi, kolegos, man būtų labai malonu aptarti su jumis šiuos konkrečius pasiūlymus. Gal šis klausimas galėtų tapti pirmuoju mūsų būsimo bendradarbiavimo žingsniu. Ačiū. Ačiū. mes norėsime, aišku, grįžtamosios informacijos, o dabar noriu pasveikinti seną bičiulį e, mūsų biudžeto kontrolės komitete iš e, Suomijos, Olavija Lanisila, Europos auditų rūmų. O buvusi narį ir Duskunto audito komiteto vicepirmininką. Sveikiname. Ačiū, pirmininkė. Sveikinus rengus šį seminarą, sutikimą, kuris mano patirtimi pasirimant yra labai svarbus. Mm, naujas ES uh, ir valstybių narių bendarbiavimo modelis yra labai svarbus. Gal mes čia galėtumėm pasinaudoti Hillary's e, Clinton devizu stip, iš vien stipresni. Mes galime būti veikdami iš vien stipresni. Aš e, ketinau kalbėti dėl keturių dalykų, bet kalbėsiu dėl šešių. Iš tikrųjų, visų pirma, reikia pasakyti, kad e, Parlamentai turi labai svarbų vaidmenį priimant sprendimus Europoje ir Suomijoje. Parlamentas mm, turi specialų komitetą, didį komitetą. Tikrai parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį, sprendžiant europinius lausimus. Visi parlamento komitetai prie to prisėda. Toliau. Mm, komitetuose turi būti audito komitetai. Suomijoje pagal konstituciją audito komitetas yra tikrai labai aukšto lygio, labai gerai veikiantis parlamentinis organas ir taip pat jis turi kompetencijus ir europiniais klausimais pateikė savo ataskaitas didžiam komitetui dėl Europos audito rūmų metinių ataskaitų, pateikė ataskaitas dėl metinių ataskaitų, dėl Europos stabilumo priemonės, finansinio stabilumo priemonės. Be to, turi būti daugiau žinomi Europos audito rūmų ataskaitos ir jūsų iš komiteto išvados. Nacionaliniai parlamentai turi daugiau apie tai žinoti. Aišku, tas pats pasakytina ir apie specialiasias auditorumo ataskaitas, nes tai yra išvados, kurios leidžia užtikrinti geresnį, kokybiškesnį ES lėšų valdymą galima tokiu būdu pažiūrėti, kaip panaudotos lėšos, kur didžiausia rizika. Auditorumo ataskaitoje yra pasakyti, kad jeigu valstybių narių institucijos ar nepriklausomos audito e, institucijos pasinaudodamas geriausią informaciją galėjo iškirsti kelią sumažinti ar ištaisyti ar mm, klaidas, reikšmingas klaidas, kurios buvo padarytos, tas yra labai svarbu. Tai, tai turi labai, sunku, labai svarbu suprasti, kas tai yra labai svarbu. Dabar dėl korekcijų. dėl taisomųjų veiksmų nacionalių lygmenio audito rūmo ataskaitoje nėra tai aiškiai apibriešta. Aišku, čia eitų kalba apie atitinkamą ministrą, kuris atsakingas už konkrečią mm, sritį ir būtina didinti atitinkamų ministrų čia tarpe audito rūmų ataskaitų žinomumą, kad iš tikrųjų pakankamai būtų žinomos tos ataskaitos, kad būtų finansinės korekcijos pakankamo lygio, nes kitaip tai yra didžiulė rizika, kad e, jeigu nepakankamai žinomos tos audito rūmų ataskaitos, nebus tinkamai jų išvados įgyvendinamos. Toliau dėl lygiai grečiai vykdomų auditų, kuriuos vykdo Europos audito rūmai ir nacionalinės audito institucijos, aš manau, kad tai yra labai svarbu žemės ūkio struktūrinių fondų srityse, kad tai būtų užtikrinama. Mm, tokiu būdu galima gauti tinkamą informaciją, kaip e, panaudojamos žemės ūkio e, lėšos, struktūrinių fondų lėšos Europoje. Tokios lygiai grečiai atliekamos e, auditų patikros tikrai leistų užtikrinti mm, tinkamą valdymą ir todėl tai yra labai svarbu pasidalyto valdymo srityje, kur kompetencija tenka nacionaliniams e, parlamentams ir Europos parlamentui. Na ir svarbiausia, Europoje tikrai reikia daugiau praktiškumo. Mm, reikia geresnio praktinio sprendimų įgyvendinimo. Reikia mažiau biurokratijos, reikia mažesnės administracinės naštos. Kaip komisijos atstovas sakė, turėtumėm gal labiau audito paremti riziką visa, visas administracinės kontrolės priemonės turi veikti tinkamai. Auditas būtų tinkamai panaudotas, iš tikrųjų tai leistų sumažinti administracinę naštą. Suomijai mes tengiamės uh, kiek galime labiau sumažinti biurokratiją. Ir man atrodo, ES tikrai čia reikėtų dar daug, daug ką padaryti. Na ir pabaigai. Naujausi pasikeitimai es rizikos visos atsakomybės pasiskirstimas naujos kompetencijos nacionaliniams audito institucijoms ir ES audito institucijai jeigu norime, kad kažkas iš esmės pasikeistų, tai labai svarbu, kad mm, ataskaitos ir pagrindinės išvados, audito ataskaitos ir jų pagrindinės išvados būtų efektyviai mm, komunikuojamas, informacija būtų tinkamai paskleista, kad e, būtų mm, tai įtraukta ir, ir man atrodo, parlamentinės priežiūros galios turi būti stiprinamos visomis priemonėmis, kurios, e, kurias tik tai turime. Uh, Tokiu būdu e, iš esmės pagerinsime mm, visų veikiančių struktūrų e, darbo efektyvumą, valdant išlaidų, išlaidas ir e, kontroliuojantis. Ir bendrai kalbant, valstybės narės dabar žinau, susiduria su <laughs> pakankamai didelėmis ekonominėmis problemomis, taigi mes turime daug daugiau padaryti, kad, padaryt, kad išspręstumėm problemas, su kuriamis susiduria nacionalinės ekonomikos. Mums reikia struktūrinių reformų, reikia stiprinti konkurencingumą ir užtikrinti, kad būtų daugiau darbo vietų. Tai nors tai gal nėra tiesiog biudžetinis klausimas, bet ES, bet aš manau, kad šis klausimas. Uh, turėtų būti toliau diskutuojamas. Taigi, pirmininkė, labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai būtų gerai informuojami, žinotų apie Europos audito rūmų mm, ataskaitas ir pagrindinės išvadas ir kad iš tikrųjų būtų daroma, daromosios, įgyvenamos taisomosios priemonės nacionalinių lygmenių. Aš norėčiau dar kartą padėkoti Jums už tai, kad surengėte šį sutikimą pirmą kartą. Aš, aš tikiuosi, kad galėsime tęsti tokius sutikimus ir ateityje. Ačiū. Ačiū. Ačiū Jums. Mes galvojame, kaip um, geriausiai mm, pasiekti užsibrieštų tikslų ir kaip um, palaikyti mm, tinkamą ryšį. Kartais apmaudu, nes mūsų susitikimai tarsi neduoda konkrečių rezultatų, pasikalbame visi, išsivažinėjame namo ir tiek, bet e, reikia mums tikrai realių rezultatų. Dažnai ES ligmo vertinamas kaip priešas nacionaliniu lygmeniu, o Europos lygmenių vertinimas yra priešingas. E, tik, aišku, valstybių narių nuomonė dažnai labiau reprezentuojama žiniasklaidoje ji plačiau nušviečiama. Taigi mums reikia tikrai pasiekti bendrą sutarp, supratimą ir siekti konkrečių gerų mūsų bendro darbo rezultatų. Taigi visiškai aišku, kad mes turime stiprinti keitimąsi informaciją, stiprinti mūsų bendradarbiavimą. Ir aš e, džiaugiuosi, kad panas Kirstenis e, dabar iš Latvijos. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Aš norėčiau pratesti kolegos iš Suomijos mintį. Aš sutinku ir su to, kas sakė pirmininkė, kad nacionaliniams parlamentams tenka labai svarbus vaidmuo Politinė situacija keičiasi. Ir keičiasi Europos struktūrinių fondų panaudojimas. Latvijoje mes turime um, valstybinė kontrolės institucija, kuri prižiūri europinių lėšų panaudojimą. Ir parlamentas taip pat turi audito komitetą. Um, kuris e, prižiūri šių lėšų panaudojimą. E, lėšos skiriamos infrastruktūros plėtrai, uostams, pasienio postams, kitoms reitims. Na ir situacija Rusijoje lėmė tai, kad e, pasikeitė kai kurie prioritetai. Mes esame tarsi e, santykių su Rusija auka. Mes e, turime tris uostus e, ir vyksta intensyvi priekyba ir su rytais, ir su vakarais, bet po paštrėjusių santykių su Rusija iš tikrųjų priekybos apimtis einančios per šios uostus gerokai sumažėjo. Rygoje, pavyzdžiui, prarasta nemažai darbo vietų logistikos srityje. Darbo vietos susijusios um, su uostų veiklos sumažėjimu sumažėjo gerokai krovinių, kurie mm, yra ar būdavo vežami į Rusiją ir kitas rytų šalis. Be to yra pasienio postai, kur išleisti milijonai skanavimo priemonėms, e, skenuojant sunkvežimius kertančius sieną, bet dabar priekybos apimtis ir srautai gerokai sumažėjo. Taigi konstatuojame, kad išleista daugybė lėšų, neatsižvelgiant į politinę situaciją. Ir dabar paaiškėjo, kad e, lėšos išleistos, bet e, nėra tarsi veiksmingai panaudojama ta infrastruktūra, kuria jas išleistos. Taigi kalbėti reikia ne vieną apie pernelik aukštą biurokratijos lygį, bet svarbu atsižvelgti ir į politinės aplinkybės. Nes e, iš tikrųjų racionalus lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su politinėmis aplinkybėmis. Ir vienas iš kolegų pasakė, kad Bruselėje galbūt sunku suprasti valstybių narių realybę. E, sankcijos Rusijai galbūt netaip labai paveikė Vokietiją ar kitas valstybės narės, bet Baltijos šalis ir Lenkija yra tos valstybės e, narės, kurio kurių eksportas sumažėjo tikrai drastiškai. Ir maisto gamybos įmonės, maisto pramonės įmonės, jų e, gamybos apimtis taip pat gerokai sumažėjo. Taigi tikrai tai yra aktuali problema. Ačiū. Wir danken Ihnen, dass Sie ein Problem eingebracht haben. Ačiū Jums už tai, kad Jūs eh, palėtėte tokią svarbią problemą, apie kurią mes nepagalvojome. Ir eh, Jūs tikrai sakote, kad eh, padėtis nuolat keičiasi, padėtis yra dinamiška. Pavyzdžiui, steigiamos pieno perdirbimo įmonės, o paskui sumažėja eksportas. Ir tai yra tikrai tokia kasdieninė praktinė problema. Mm, tai mes e, turėtume gebėti padėti toms valstybėms narėms, kurios e, susiduria šiandien su kitomis problemomis nei prieš porą metų ar prieš penkeris metus. Tikrai situacija tada buvo kitokia ir dabar mes galvojame apie ankstesnį laikotarpį kaip apie auksinius laikus, kada buvo tikrai mažai problemų lyginant su dabartimi. Taigi tikrai pasaulis keičiasi ir mes turime apie tai galvoti, nes galiausiai tai kelia grėsmę lėšų panaudojimo efektyvumui. Ir jeigu kalbėtume apie kai kurios tokius konkrečius projektus, kurie galiausiai parodo, kad lėšos um, išleistos neefektyviai, tai tiesiog tikrai plaukai piestų stojasi. Mes dažnai kritikuojame lėšas gaunančias valstybės narės, bet e, valstybių narių gavėjų požiūrių joms skiriamos lėšos nepakankamos. Taigi svarbu iš tikrųjų, iš kokios perspektyvos viskas vertinama. Na ir dar yra ES įvaizdžio klausimas. ES turi būti vertinga ir vertinama kaip tokia visose valstybėse narėse, nesvarbu gal ne vien tik lėšos, bet bendra jėga. Jėga, kurią mums teikia bendrumas, vienybė. Kas dar norėtų pasisakyti? Tikrai tai yra svarbus aspektas Iš tikrųjų, nacionalinių parlamentų vaidmuo ES lygmenių yra pernelyg um, silpnas ir jis turėtų būti sustiprintas. Tikrai uh, turi būti parlamentai nacionaliniai labiau įtraukti, sprendžiant klausimus susijusius su bendru lėšų valdymu. Ir taryboje tai turi būti aiškiai suvokiame. Labai dažnai apie tai pagalvoju, kai taryboje ekofine yra aptariamos audito rūmų ataskaitos. Nacionaliniai parlamentai turėtų atkreipti e, ministrų dėmesį į kai kurios aspektus, kurie yra svarstomi ES lygmenių, kurie yra nušviečiami auditorumų ataskaitose. valstybės narės turi, aišku, padaryti savo darbo dalį ir viskas turi tinkamai veikti nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Kolega Lazaro man sakė, kad e, buvo taryboje ir keturias valandas turėjo laukti ekofine. Kiek e, domimasi taryboje audito rūmų darbu? Kokia valstybių narių reakcija? Visos interesuotės šalis turėtų domėtis e, auditorumų darbu. kalbant apie mm, veiklos rezultatus ir ką būtų galima padaryti, kad jie būtų geresni. Pirmiausia, valstybės narės turės iš anksto nuspręsti, kokius rezultatus, kokį poveikį nori pasiekti, teikdamos pasiūlymą dėl projektų veiklos programuose. Tai yra labai svarbu. Ir komisija turėtų parengti bendras gairės visoms valstybėms narėms. Kalbant apie veiklos programų tvirtinimą turi būti viskas suderinta su tais politiniais tikslais, kurie numatyti dešimties metų strategijoje. Nes mes iš tikrųjų savo ataskaitoje nurodėme, kad nėra suderinta, suderinti mm, Europos 2020 tikslai ir valstybių narių veiklos programos. Ir valstybės narės, ir komisija turės iš anksto numatyti, kokie yra pagrindiniai tikslai, kalbant apie bendrai finansuojamus projektus. Ačiū. Ačiū. Tai tikrai tokia tiesos valanda išmušė. Turiu klausimą dar vieną. Kaip turi atrodyti kompetencijų pasidalimas, ką mes galėtume dar pasiūlyti ar kokias rekomendacijas pateikti valstybėms narėms? Na, galbūt e, svarbiausia žinia, kurią reikėtų pasiūsti, yra tai, kad e, kitą kartą e, taryba turėtų dalyvauti klausimuose, būti atvirai nusiteik, būti atvirai nusiteikusiems ir e, pozityviai reaguoti į tas rekomendacijas, teikia, kurias teikia audito rūmai. To tikrai pasigendame ir to pasigėdau pernai. Ir aš e, tikrai pavydžiu pranešėjui, kad jis e, turi šią galimybę aptarti visus šios klausimus su nacionaliniais parlamentais prieš parengdama savo pranešimą. Mes, e, biudžeto kontrolės komitetas, tikrai nesam e, kažkokie pikti ir priešiški, mes tikrai esame atviri diskusijai. Ačiū. Na, kartais mes ir pasikandžiame tikrai. O dabar suteiksiu žodį pranešėjui ponui Zeller. Jis apibendrins ir norėčiau visus pakviesti į prieimimą, kuris vyks antrame aukšte. Visus e, maloniai kviečiu. Už viską jau seniai sumokėta. Kviečiu, aišku, ir valstybių narių delegacijas ir dar vienas pranešimas, kuris yra svarbus. Kaip tik e, šiuo metu yra e, sprendžiamas klausimas dėl Europos e, finansų. E, E, prokuroro. Valstybės narės priešinasi šiai idėjai, bet mes tenkimės, kad būtų tokia institucija, kuri geriau saugotų ES biudžetą nuo sukčiavimo atveju. Nes iš tikrųjų valstybės narės ne visada reaguoja pakankamai greitai ir turėtų būti finansų srities Europos prokuroras kuris būtų atsakingas tik už finansus, ne už jokius kitus e, klausimus. Ir būtų kalbama tik apie ES biudžetą. Tai yra e, ES biudžeto lėšas išleidžiamas valstybėse narėse. Ir nacionaliniai parlamentai yra šiuo klausimu pateikę raudonas korteles, taip sakant, ir aišku, jos turi teisę turėti savo nuomonę. E, bet iš tikrųjų e, gali būti ir sumažintos skiriamos lėšos toms valstybėms narėms, kurios priešinsis e, tokios institucijos sukūrimo idėjai. Nes iš tikrųjų yra ryšys tarp e, finansinių interesų apsaugos ir iš ES biudžeto finansuojamų veiksmų. ne visada galime pasikliauti valstybių narių e, teisminėmis institucijomis. Dėja, taigi Europinė institucija būtų reikalinga. O dabar dėkoju visiems e, kalbėjusiems, ačiū sekretoriatui už tai, kad organizavo e, šį posėdį. O dabar žodis pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Taip sakoma vokiškai, kad pradžia visada sunki. Kai kurie e, parlamento nariai sakė, kad buvo tikrai e, netaip paprasta suburti čia nacionalinių parlamentų atstovus. Čia biudžeto kontrolės komitete. Bet e, aišku, kad bendradarbiavimas yra būtinas. Dėl ko aš apgailestauju, tai kad kolegos iš biudžeto kontrolės komiteto dalyvavo, bet jų buvo tikrai netiek, kiek norėtųsi. Aš esu taip pat ir Žemės ūkio ir regionės plėtros komitetų atstovas ir tie komitetai taip pat visada mm, prašo susitikimus su nacionaliniu parlamento atstovais, bet tų komitetų atstovai mūsų posėdėje nedalyvavo, bet galbūt ateityje bus kitaip mes e, darysime ir tam tikrą spaudimą jiems dėl tokio dalyvavimo, nes galiausiai kalbame apie ES lėšų skirimą, siekiant mūsų visų bendrai užsibrieštų tikslų. Taigi turėsime šiek tiek paspausti kitų komiteto narius. Aišku, kad regionai labai mielai leidžia europinės lėšas. Ir kuo didesni regionų įgaliojimai, tuo mieliau jie tomis lėšomis naudojasi, nes tai yra tikrai tokie ištekliai, kurių regionai neturėtų, jeigu ne ES biudžeto lėšos. Bet tai nėra dovanos. Dovanos po eglute. Tai iš tikrųjų yra tos lėšos, kurių panaudojimas turi būti pagrystas ir turi būti parodyti konkretus rezultatai. Taip pat e, svarbu, kiek e, tos lėšos prisideda prie bendrų tikslų. Nekartai jau buvo sakyta, kad ES lėšos yra ribotos. Buvo taip pat iškeltas ir Junktinės karalystės pasitraukimo klausimas. Jeigu taip įvyktų, tai neteksime vieno didžiausių mokėtojų ir tada kils, e, aišku, ir biudžeto dydžio klausimas. Ne vien lėšų panaudojimo. Uh, Ir taip pat e, išliks aktualus nuolatinės e, stebėsenos ar lėšų panaudojimo priežiūros klausimas. Mums reikės e, jūsų visų paramos. Aš manau, kad mes jau padarėme pirmosius žingsnius. Štai nacionalinių parlamento atstovai jau atvyko į Briuselį Ir e, tikiuosi, kad tas dialogas, kuris e, prasidėjo šiandien, tęsis toliau. Ačiū. Tuo ir baigsime mūsų posėdį ir kviečiu visus dabar į prieimimą antrame aukšte.